be better. Okay. Good morning uh, or good afternoon, ladies. Labadiena, ponės ir ponai. Pradedame posėdį. Pirmasis klausimas. Darbotvarkės priėmėmės. Darbotvarkė įdėta į jums išdalintus aplankus. Jeigu daugiau komentarų neturite, Skelbiu darbo tvarkę patvirtinta be jokių pakeitimų. Suprantu, kad jūs iš tiesų jokių komentarų neturite. Pirmininko pranešimai. Aš turiu jų nemažai, bet manau, kad bus geriau, jeigu aš juos išsakysiu, kai susirinks daugiau parlamentarų. O dabar perinu prie trečiojo klausimo. Protokolo patvirtinimas tvirtinsime 2015 e, m. rugsėjo 7 dienos ir rugsėjo 21-22 dienos posėdžių protokolus. Tie protokolai taip pat yra įdėti į parlamentaro aplankus. Jeigu komentarų niekas neturi, protokolus laikome patvirtintai. Nematau jokių komentarų. Taigi, periname prie ketvirtojo punkto pagal darbo atvarkę. Viešasis klausimas. E, Žalesis veiksmų planas mažoms ir vidutinėms įmonės. Galimybės ir iššūkiai. Jūs žinote, kad ta tema labai svarbi, todėl aš norėčiau pirmiausia pasveikinti svečius, kalbėtojus, e, kurie sėdi čia tribūnoje. Ačiū Jums, kad atėjote ir pirmiausia sutikote dalyvauti šiame klausime. Labai ačiū už tai. Noriu priminti, mėlyjei kolegos, kad 2014 m. Liepos mėnesį komisija priėmė komunikatą, kuris vadinosi e, Žalesis veiksmų planas mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, mažų ir vidutinių įmonių įgalinimas paversti uh, ekologinius iššūkius verslo galimybėmis. Tai yra labai rimtas siekis šiame veiksmų plane. Įtraukta daug MVI skirtų veiksmų, e, kurie būtų įgyvendami Europos lygmenių. Pavyzdžiui, e, kaip išnaudoti visas verslo galimybės, visą potencialą mažos ir vidinės įmonėse, kaip pagerinti e, išteklių efektyvumą, ir bendrai kalbant, kaip paremti e, ekologišką verslą. Šių metų gegužės mėnesio pirmasis dokumentas buvo paskelbtas daugiau kaip prieš metus 2014 metų Liepos mėnesį. Taigi, šių metų gegužės mėnesį parlamentas priėmė rezoliuciją tokia pat tema. E, žalesis, e, žaliosios tiesiog plėtros galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms Pranešimo autoris buvo Filipas Debakeris. Pagal šį e, ITRE komiteto pranešimą, be kita ko, mes akcentavome, kad žaliosios paslaugos turėtų būti įtrauktos į bevykstančias dėrybas dėl ekologiškų prekių e, sutarties. Taip pat turėtume apie tai kalbėti dvi šalėse e, dėrybose dėl TTIP su Junktinėmis Amerikos valstijomis transatlantinės priekybos ir partnerystės sutarties. Be to, parlamentas prašė, kad būtų suteikta daugiau finansavimo mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad jos galėtų įgyvendinti žaliasias priemonės, įskaitant ir paskolas. Taigi, dabar mes laukiame, ką komisija pasiūlys dėl naujo žiedinio ekonomikos paketo mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tas pasiūlymas bus pateiktas greitai, tai yra labai svarbus dokumentas. Europos komisija jį turėtų priimti gruodžio mėnesį šiais metais ir vėliau jis bus perteiktas visuomeniai svarstyti. Parlamento įtre komitetas taip pat yra kompetitingas nagrinėti šią temą. O dabar periname prie klausimo. Dvi dalys. Pirmoji dalis ir antroji dalis. E, kiekviena jų truks maždaug po valandą, gal 50-45 minutės. Taigi, po e, kiekvienos dalies e, kalbėtojų mes norėtume palikti laiko klausimams ir atsakymams. Iš pradžių kalbės tribūnoje sėdintys svečiai. Norėčiau pasakyti, kad pirmasis pranešėjas yra ponas Kalsen Foldager. Jis pasakys keletą žodžių apie rinkos e, signalų panaudojimą reaguojant į poreikius. Ponas e, Foldager yra Danske Commodities įmonės portfelio valdymas, valdytojų. E, Danske Commodities yra nepriklausoma tarptautinė e, energetinių prekių platinimo įmonė. Ponas Foldager yra tarptautinės ekonomikos konsultavimo e, tiksliųjų mokslų magistras, baigęs Arhuso universitetą Danijoje. Pone Foldager, bus labai įdomu jūsų išklausyti, dar kartą pakartosiu, jūs kalbėsite apie kainų rinkoje signalų panaudojimą reaguojant į poreikius, į paklausą. Prašau žodis jums. Labą dieną. Kaip ponas Buzekas jau sakė, aš esu Karstenas Foldager ir atvykau čia Danske Commodities įmonės prekiaujančios energetiniais produktais e, visoje Europoje e, atstovas. Danske Commodities vardu noriu padėkoti už tai, kad turime galimybę atvykti čia ir e, kalbėti su jumis. Iš esmės, norėsiu pirmiausia trumpai pristatyti mūsų įmonę. Ji buvo įsteigta 2004 metais Danijoje. Pradėjome prekiauti elektrą tarp Danijos ir Vokietijos sienų, bet per mūsų veiklos metus, e, išsiplėtė mūsų mastą ir dabar jau daugiau negu 30 Europos valstybių siekiame. Praėjusiais metais mūsų pelnas siekia, mūsų įplaukos siekia 2,5 milijardų eurų. Taigi, išaugome labai greitai, veikla išsiplėtė pirmiausia dėl to, kad ta įmonė yra novatoriška, ji nuolat e, reaguoja į Europos energetikos rinkos iššūkius. Šiandien Vienas iš mūsų įgyvendinamų novatoriškų projektų yra e, tai, kas vadinasi e, reakcija, paklausos reakcija į 2.0. Iš esmės kalbame apie energijos sunaudojimą, sunaudojimą perorientavimą į dienos metą, kai energijos kaštai yra mažesni ir mes manome, kad tai leistų daug sutaupyti. Prieš pristatydamas e, mūsų veiklos detalės, norėčiau šioje skaidrėje parodyti, e, kokia yra mūsų veikla. Kaip žinote, energetikos trilema yra labai svarbus politinės darbotvarkės prioritetas, be to ši tema plačiai svarstoma Europos įmonėse. Kalbame apie klimato kaitą, energijos tiekimo saugumą ir įmonių konkurencingumą. Turime siekti pusiausvėros tarp šių trijų metmenų. Per pastarusius keletą metų matėme, kad labai daug e, atsinaujinančių energijos e, gamyklų atsirado. Tai turėjo įtakos elektros rinkai, elektros gamyba tapo žymiai mažiau prognozuojama, todėl didelė dalis investicijų būdavo skiriamos e, e, tiekimui užtikrinti, garantuoti. Ypač e, tam laikotarpiui, kai oro sąlygos nėra palankios. Pavyzdžiui, kai nėra vėjo, vėjo jėgainės pagamina mažai energijos, tada mes turime pereiti prie kitų šaltinių Lygiai taip pat galvojame apie tuos metus, kai pagaminamas energijos perteklius ir e, galvojame, kaip pritaikyti paklausą, kad perteklinė energija galėtų būti panaudota. Tai labai brangiai kainuoja Europos energijos rinkai, nes e, dabar yra sunku suvaldyti sviruojančius e, energijos gamybos mastus. investicijų į atsinaujinančius energijos šaltinius ir energijos tiekimą e, kaštai dažniausiai yra uždedami ant galutinių vartotojų pečių. Ir įmonės dėl to, dėl to nukenčia įmonių konkurencingumas lyginant su kitomis e, pasaulio dalimis. Taigi, ką iš esmės čia matome? Europoje iškilo iššūkis kad vis daugiau ir daugiau atsinaujinančios energijos gamybos padidins kaštus galutiniams vartotojams, bet tuo pat metu atsiranda daugiau potencialo. E, atsiradus atsinaujinantiems energijos šaltiniams e, atsiranda didesni sviravimai energijos rinkoje, keičiasi ir kainos Todėl dabar kalbame apie galimybę permesti energijos suvartojimą į tą dienos metą, kai energija kainuoja pigiausiai. Jau šiandien matome, kad yra daug įmonių, kurios tos galimybės neišnaudoja. Dažniausiai, paklausus, kodėl tai nedaroma, e, sakoma, kad reikia išnaudoti visos eilės bendrovių, kurios e, susidarė su galimi neišnaudoja potencialą. Tolesnė skaidrė. Tam, kad galėtume paaiškinti e, mūsų savoką reakciją 2.0, turime žiūrėti į bendrąją elektros rinką. Kiekvienais metais, kiekvieną dieną yra e, prognozuojamos kainos ateičiai kitai dienai. Kainų prognozė e, yra susijusi su orų prognoze, nes labai didelė dalimi oro sąlygos e, kainas valdo kai e, atsinaunančio energijos šaltinių yra daugiau, kainos atitinkamai nuo jų labiau priklauso. Jeigu pažvelgtumėte į skaidrę, kurios čia dėje nematau, pabandysiu paaiškinti, bet dabar jau matosi kai sumažėja kainos, iš esmės pastebime, kad e, iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagaminama daug energijos, daug yra vėjo, daug saulės, tada energija yra pigi ir atitinkamai dėl to kreivė nusileidžia žemiau, tai atveria daug galimybių ir kai kurios bendrovės bando jau tą progą pasinaudoti ir savo suvartojimą numato, kaip matome šią skaidrėje, E, tuo dienos metu, kai energija yra pigiausia. Bet jeigu pažvelgtumėm į kitą skaidrę, pamatytumėm, kad prognozuojama kaina ne visuomet, o gal ir niekad neprilyksta tikrajai kainai, kuri e, susidarys vieną ar kitą dieną. Nepamirškime, kad kaina yra prognozuojama likus vienai dienai ir dažnai tikroji kaina skirsis nuo prognozuojamos kainos ir staiga tas prognozuotas suvartojimas e, pigiausių dienos metu e, turi pasikeisti, jis iš tiesų ne, nebėra pats pigiausias ir dėl to iškyla nemažai problemų. E, būtina galvoti apie energetikos tinklą, nes dabar kainos iš esmės e, atspindi, kas yra reikalinga sistemai. Jeigu kainos yra labai mažos, tai sistema rinkai sako, kad E, dalyviai turi riboti vartojimą. Todėl suvartojimo perkelimas į tuos laikus, į tą laiką, kai kainos yra mažiausios, padėtų sistemai. Dar viena skaidrė. Štai tokią galimybę mes siūlome vartojimo dieną turėtume numatyti tikslų vartojimo grafiką, o ne vieną dieną anksčiau. Nes atsinaujinančių energijos šaltinių e, elektros kainos keičiasi kiekvienu momentu. Ir suprantame, kad kartais kaštai gali padidėti, kartais gali sumažėti, nes e, pati sistema e, turi būti naudinga dalyvaujančioms įmonėms. Paprastai reakcija į paklausą yra pagrista tais principais, tačiau ne visos įmonės tą gali padaryti, nes reikalavimai labai griežti. Tarp jų, pavyzdžiui, sakoma, kad nu, reikia numatyti didelį lankstumą vartotojams, kad jie galėtų savo vartojimą uh, E, sumažinti ar padidinti ir gana dideliais mastais. Tokiu būdu e, daug įmonių jau to nebedarytų, kaip kad dabar daro. O be to dar yra vienas labai griežtas reikalavimas, e, kad prognozavimas, grafikas vartojimo būtų atliekamas likus 10 ar 15 minučių iki realaus suvartojimo. Ir tai uh, yra svarbu didžiai daliai Europos įmonių. Jos paprasčiausiai nebegali e, ką nors pakeisti, kai lieka tiek mažai laiko. Sureguliuoti procesų tampa nebeįmanoma. Mm, Vadovaudamėsi šiandieninė sistema, mes e, norime pasakyti, kad nereikia jokių išmintingų skaitliukų ar papildomo tinklo plėtojimo ar investicijų į pajėgumus. Mes turime tik tai integruoti sukauptas žinias apie energijos gamybos procesus ir rinkos kainų e, funkcionavimą. Ir tuos du dalykus turime suderinti. Tada atsivers galimybė perkelti vartojimą į tas dienos dalis, kai kainos yra pačios mažiausios. Viskas labai paprasta, bet kol kas tai nėra išnaudojama. Dabar grįžtu prie pirminio taško, mm, kaip mes pradėjome savo pokalbį Ši koncepcija apima visus tris energijos trilemos elementus ir tai padaro pozityviai. Atsinaujantis energijos vart, šaltinių vartojimas e, dar daugiau padidėja, jeigu įmonės gali perkelti e, vartojimą į tas dienos dalis, kai e, atsinaujantis energijos šaltiniai pagamina pakankamai energijos ir tada yra nebevartojama elektra tuo paros metu, kai e, e, vartojama labai didelį, vartojami labai dideli kiekiai energijos pagamintos iš anglies ar naftos ar dujų. Taigi e, toks mūsų nu, pasistės planas būtų naudingas ir klimatui, ir energijos tinklui, pikinėmis valandomis tinklas būtų mažiau apkrautas Jeigu, pavyzdžiui, vėjo bus labai daug, tada kainos galės net tapti neigiamomis. Sistema tiesiog reikalaus, kad visa perteklinė energija būtų e, panaudota, perimta. Vokietija jau taip yra. Matome, kad e, yra įmonių, kurios perkelia savo vartojimą į kitus paros metus ir už tai gauna išmokas. Tokiu būdu užtikrinama, kad energija nebūtų išvaistyta. Be to, tokiu būdu sustiprėja dalyvaujančių įmonių konkurencingumas, nes sumažėja jų veiklos kaštai, jos tampa ekologiške, ekologiškesnėmis ir net galiausiai galvojame, kad dėl geresnio konkurencingumo jos galės sukurti daugiau darbo vietų. Kad geriau suprastumėt, ką mes darome, apsilankykit mūsų interneto svetainėje, visuomet galime atsakyti jūsų klausimus. Ir prašyčiau, kad papasakotumėt visiems, kaip reikia panaudoti jau turimas lankstumo galimybės. Ir tą galima paprasčiausiai padaryti perkelus energijos suvartojimą į tas dienos e, dalis, paros dalis, kai kainos mažiausios. Labai ačiū už jūsų pristatymą. Dabar perėsime prie antrosios kalbos. Čia išgirsime daktaro Kristofo Polo pranešimą, jis baigė Keslo universitetą. Pramonės inžinerijos studijas. Tai yra labai plati sritis. Be to, jūs turite ir filosofijos daktaro laipsnį. Jūs rašėte apie Įmonės be kompresuoto oro. Labai įdomi tema. Be to, jūs esate ETOP steigimo partneris. Ji buvo įsteigta 2015 metais. Ji ieško energijos naudojimo efektyvumo sprendimų. Bet to jūs skaitote paskaitas, ir esate Vilkelmo Pichnerio universiteto dėstytojas. Mūsų tema yra energijos panaudojimo efektyvumas pramonės procesuose. Negirdžiu nieko. Aš Pasistengsiu e, trumpai viską pristatyti. Labai ačiū už jūsų įžangą. Aš esu ETOPT steigėjas ir dabar norėčiau iš karto pereiti prie kitos skaidrės. Šiais metais e, Birželio mėnesį buvo įsteigta ši įmonė. Mes turime aštuonis nuolatinius darbuotojus. Ieškome, kaip naudingai panaudoti energiją. Labai svarbu yra, kai, ką mes darome su produktais ir kaip pasitelkėme energetikos technologijas. Mes privalome atsisakyti neefektyvių energijos technologijų. Viena iš jų yra kompresuotas oras. Kaipgi mes nusprendėme siūlyti produktus, kurie didina energijos efektyvumą. Pradėsiu nuo pradžių. Pirmiausia, reikia pakalbėti apie principus ir tai, kaip įmonės vertina energijos efektyvumą dabar. Egzistuoja teisinės pagrindas, kuris numato reikalavimus. Kartais žmonėms tai nepatinka, tačiau mes žinome, kad egzistuoja standartai Turime e, PN1521, taip pat ISO standartus. Energijos vartojimo efektyvumas yra labai svarbus įmonių sąskaitoms. Todėl įmonės turi mąstyti, kaip galėtų efektyviau panaudoti energiją. Mes pradėjome nuo tyrimų projekto SN energija. Keslo universitete 2010-aisiais buvo pradėtas šis tyrimas. Buvo skirta 2,5 milijonai. Jos skiria ES bei Airija. Vokietijoje Šiaurėje yra labai daug vėjo, o e, kitose srityse dažnai pasitelkiama fotovoltaninė energija. Mums labai svarbu yra, kad energija būtų vartojama efektyviai ir kad tai būtų apsaugoma aplinka. Vykdydami šį projektą mes analizavome, kur galima būtų pritaikyti energijos efektyvumo technologijas. Viena iš projekto dalių Buvo tos e, pramonės sritis, e, kuriuose panaudojamas suspastos oras. Mes analizavome, kokiais atvejais būtų galima atsisakyti suspausto oro. Norėjome pakeisti 10 procentų tų neefektyvių technologijų. Norime, kad tas senas technologijas pakeistų naujos. Būtent toks buvo tyrimo tikslas. Mes norėjome išsiaiškinti, kokiais atvejais galėtume pritaikyti tas naujas technologijas. Suspausto oro pasirinkome neatsitiktinai. Beveik visose pramonės šakose yra pasitelkiamas suspaustas oras analizavome automobilių pramonę, logistiką, pakavimą, ir žiūrėjome, kaip dažnai yra pasitelkiamas suspaustas oras bei kaip jis taikomas. Yra įvairios technologijos, kurios veikia suspausto oro pagrindu. Jei pasižiūrėtume į suspausto oro technologiją, tai kaip jau sakiau, mes visų pirma norėjome pasižiūrėti, koks yra veiksmingumas suspausto oro. 10 procentų yra skirta produktų valdymui, 20 procentų šios energijos e, sudaro e, visą energijos, visas energijos išlaidas ir reikia 16 tetra e, valandų tam, kad mes galėtume išgauti tą pačią energiją, kaip išganoma kitomis technologijomis. Tai yra maždaug aštuonių jėgainių gale. Akivaizdu, kad potencialas yra didžiulis, o efektyvumas labai mažas. Vertindami projekto rezultatus mes pamatėme, kad Tinkamiausia būtų vengti suspausto oro panaudojimo įvairiose pramonės šakose. 90 e, procentų energijos būtų galima taip sutaupyti. Mes galvojame apie pritaikymą pramonėje. Tai yra įvairūs produktai, kurie yra perkeliami, kurie yra supakuojami. Tarkime, pakuojamas šokoladas jis yra pakuojamas ne rankomis, o įrenginiais. Labai dažnai yra pasitelkiami mechanizuoti procesai. Tam reikia ir elektros, energijos. Taigi, kaip jau sakiau, mes pamatėme, kad galima būtų sutaupyti 90 procentų tos energijos ir tuo pačiu 90 procentų sumažinti CO2 išmetimą. Ta galima pasakyti ne vien tik tai apie produktų tvarkymą. Projektas vyko trejus metus ir mes išsiaiškinome, kad būtų galima pakeisti suspausto oro technologijas įvairiose pramonės šakose bei taip sutaupyti energijos. Šioje lentelėje jūs matote sintetinių medžiagų gamintojo rodiklius. Kairėje pusėje yra nulinis scenarius, pradžios taškas, nurodoma, kokie yra metiniai kokia yra metinė energijos paklausa, kokios yra metinės išlaidos, bei kiek per metus yra išmetama CO2. Toliau matote pirmąjį ir antrąjį scenarius bei optimalų scenarijų. Mes na, norėjome optimizuoti tą neveiksmingą suspausto oro technologiją. Akivaizdu, kad rezultatai yra tikrai apčiopiami. O e, paskutinis scenarius e, demonstruoja situaciją, jei būtų visai atsisakoma suspausto oro technologijų. Galima sutaupyti 90 procentų energijos ir e, matote, dešinėje yra pavaizduoti visi tie rodikliai. CO2 emisijas taip pat galima sumažinti 90 procentų. Tai labai svarbu. Bendros išlaidos per 10 metų būtų 60 procentų mažesnės. Juk visos kitos išlaidos priklauso nuo šių aspektų, vadinasi, tai apsimoka ir ekonominė prasme. Įmonėms e, tai yra nauja galimybė, ypač kai mes kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės. Dabar e, norėčiau pereiti prie e, mūsų įmonės Eita Bok. Eta yra graikiškas simbolis, opt reiškia optimizavimą. Mes siekime iš esmės padidinti energijos vartojimo efektyvumą, todėl e, rengiame tokius produktus. kurie vadovaujasi e, vakumu. Tarkime, pasižiūrėjai savo mobiliojo telefono ekraną, pamatysite, kad ten yra e, tokių mažų detalių ir mes e, gaminame tas e, detalės, kurias jau pradėjome pardavinėti. Tai yra tokia maža oro pompa, Ji padidina spaudimą ir tai leidžia sutaupyti 66 procentus energijos. Be to, taip yra sumažinamas triukšmas, tai yra labai geras papildomas poveikis ir be to tai leidžia sumažinti ir CO2 Tai yra nauja technologija, kuri leidžia sumažinti išlaidas energijai, sumažinti CO2 išmetimą ir padidinti konkurencingumą. EITOPT gamina tokias naujas efektyves technologijas ir būtent tai yra mūsų pagrindinis principas, būtent todėl šiandieną aš čia atvykau. Štai čia matote mūsų tinklalapio adresą, o jei turite kokių klausimų, tai labai prašau, kreipkite į mane bet kuriuo metu ir skambinkite man. Netgi naktį, kągi, puiku. Visgi mes norėtume taupyti energiją, todėl e, nereikėtų elektros jungti dieną. Labai įdomus pranešimai jie ja, labai aktualūs mažoms bei vidutinėms įmonėms, bet ne tik joms. Labai dėkoju už jūsų kalbas, o dabar mes perėsime prie diskusijų, panas Berstem. Paprašysiu jūsų pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū atstovui iš Danišo Commodities ir taip pat ponui Paul už tokius įdomius pristatymus. Man atrodo gerai, kad energijos vartojimo efektyvumas yra toks aktualus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Šiandieną mes girdėjome du puikius pavyzdžius, kaip galima sumažinti energijos vartojimą, kaip tai gali padaryti mažos ir vidutinės įmonės ir kaip tai e, gali sustiprinti ES pramonę, kaip gali padidinti konkurencingumą. Visą tai mes galime pasiekti su vartodami mažiau energijos. Tai yra didžiulis iššūkis mažoms bei vidutinėms įmonėms. Energijos kainos yra itin aktualios mūsų komitetui. Galbūt mes ne visuomet pritarėme energetikos politikai. Kai kalbame apie energijos vartojimo efektyvumą, kai kurie kolegos mano, kad tai reiškia vien tik tai išlaidas mūsų įmonėms. Tačiau mano supratimu Tai leidžia įmonėms būti ir konkurencingesniems. Energijos vartojimo efektyvumas gali leisti mažoms ir vidutinėms įmonėms sutaupyti ir skirti daugiau dėmesio verslo vystimui bei inovacijoms. Ponas Pol ką tik mums pademonstravo, kad e, tas vystimas gali sukurti naujų darbo vietų ateityje. Energijos vartojimo efektyvumas reiškia, kad vieną milijoną viešųjų finansų būtų galima skirti tyrimams. Kalbant apie darbo vietas, tai reikštų e, maždaug 190 darbo vietų už 1 milijoną viešųjų finansų. Tai gali tapti netgi atskirų sektoriumi. Energijos vartojimo efektyvumo sektorius suteiktų Europai dar daugiau galimybių, nebe to, ką jau turime šiandieną. Savaime suprantama, energijos taupimas turi daugybę privalumų. Taip mes galime pasiekti geresnę pusiausvyrą. Mes pernelyg esame priklausomi nuo Putino tiekiamų dujų ir nuo viduriniųjų rytų. Taigi mes privalome praktiškai pritaikyti energijos vartojimo efektyvumą ir užtikrinti atitinkamą finansavimą. Reikia ieškoti energijos vartojimo efektyvumo technologijų. Jei mes e, tai pasitelksime, padidinsime Europos konkurencingumą. Be to, e, visos šalis yra įsipareigojusios pasiekti aplinkosaugos tikslų, kovos su e, klimato kaita tikslų. Taigi, Tainius Komoditis e, labai įdomiai kalbėjo apie tai, ką Europos pramonė gali nuveikti šioje srityje. Aš pats norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu yra veikti šioje srityje. Baigdama savo pasisakymą noriu pasakyti, kad mes privalome pasitelkti Europos vartojimo efektyvumą, nes tai naudinga ir ES energijos rinkai ir mažoms bei vidutinėms įmonėms ir energetikos sąjungai. Labai ačiū. Dabar ne, Patricija Toja, vicepirmininkė. Ačiū, aš taip pat norėčiau patvirtinti, kad iš tiesų buvo labai įdomu viskas. Visas tas pristatymas buvo labai įdomus. Mums kyla noras iš tiesų į viską dar labiau girdintis, jo labiau, kad energetinio efektyvumo tema yra pramonės e, siektinas tikslas, ne tik pramonės, bet ir transporto ir gyvenamojo ploto. Norėčiau antrajam kalbėtojui užduoti klausimą. Tie mokslo trėmėjai darbai, kuriuos atlikote, kurie yra susiję su suspausto oro technologijomis. Jūs kalbėjote apie viešai finansavimą. Ta aš supratau. Bet ar negalėtų europinis finansavimas leisti surasti tas technologijas, kurias galima būtų taikyti. Taip pat e, neužtenka apsiriboti vien tik tai studijomis, reikia tas studijas dar ir pritaikyti. Kaip e, iš vis viskas buvo finansuota, ar jūs kažkaip tai visko įsirūpinote, ar čia dar buvo um, nu, kažkoks valstybinis finansavimas, jūs taip pat sakote, kad e, reikalingas tam tikras lankstumas, tačiau jeigu kalbame apie technikos taikymą, apie kainų didinimą ir panašiai, jinai kaip tas naudojimas e, atsilieptų sistemos efektyvesniam naudojimui. Kolega Debaker, pirmininkė, ačiū. Dėkuojams pranešėjams už pasisakymus. Šiandien kalbame apie inovacijas skirtingose sektoriuose, kad pagerėtų energijos efektyvumas, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip jos galėtų uh, gauti daugiau naudos iš naujoviško mąstymo, naujoviško verslo ir naujų technologijų. Aš pat esu liberalas ir manau, kad e, daugelis e, tų paskatų e, yra atsiradusios dėl rinkos jėgų įtakos. Todėl mes, politikos kuriejai, turėtumėm gauti šiek tiek gairių, šiek tiek tarsi paaiškinimo, kaip dirbti. Pirmasis pranešėjas įdomiai kalbėjo apie tokį sprendimą, bet kodėlgi, jeigu toks sprendimas yra įdomus, e, rinkos jėgos nepastubėjo įmonių to padaryti anksčiau. Aš manau, kad paskatos yra labai svarbios įmonėms. Kurios taisyklės, kurie reglamentai dabar trukdo uh, tokiems pokyčiams įsitvirtinti rinkoje. Aš nekalbu apie subsidijas ar išmokas, aš kalbu apie nepiniginės paskatas, kurios šiandien egzistuoja, bet kurios trukdo uh, E, naujas technologijas ir naujas sistemas įdėkti rinkoje. Ačiū toliau kolega Tošinovski. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji. Děkuji, pirmininkė. Aš norėčiau čia atsiliepti tai, ką sako kolega. Norėčiau užduoti klausimą susijusi su pirmu pasisakančiuoju, pasisakiusiuoju. nes e, tose situ, naujose situacijose, kai kurios sritys, kurios vartoja daugiausia energijos, reaguos kažkaip e, kitaip. Aš manau, kad mes sunku viską suvaldyti per vieną dieną, tačiau vis tik tais yra pora elementų, kurie yra prioritetiniai. Visų pirma, kaip apriboti išlaidas už energiją. Nes išlaidos už energiją visada yra labai didžiulės. Antra, kaip reaguoti į tą energijos trūkumą, kokį procentą iš sutaupytų pinigų galime panaudoti. Aš manau, kad e, tą nustatyti tikrai yra svarbu. O čia klausimas antram pasisakiusiam, kokie sektoriai reikalauja daugiausia energijos. Dėl mažų ir vidutinių įmonių. Tos mažos ir vidutinės įmonės yra Europos ekonomikos stuburas. Ir jos iš tiesų buvo nubaustos, nes jas iš tiesų labai labai palietė taupimo politika. Daugelis jų mm, vos nebankrutavo, daugelis netgi bankrutavo jos, e, lyginant su didelėm įmonėm, nėra tokios konkurencingos. Mums reikia veiksmų plano, specifinių veiksmų plano, kaip veikti, e, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms būtų geriau. Taip pat norėčiau paklausti dėl žaliųjų veiksmų kai kurios įmonės labiau toje srityje specializuojasi ir labai svarbu užtikrinti, kad ir toliau tos, mm, ir toliau tos įmonės atliktų savo darbą, ypatingai tokiose šalyse, kurias krizė per, palėtė labiausiai. Tokius uh, aspektus kaip finansavimas reikia labai plėsti, reikia didinti Europos finansavimo fondus, taip pat reikia e, galvoti, kaip finansuoti iš Europos fondų, iš kosme. Pažiūrėti e, reikia. Kai reikėtų iš vis dabar tokios, kokios tendencijos yra, reikės apversti aukštinkojom, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms būtų galima kažkokiu būdu padėti. O mano klausimas būtų toks, ar uh, galima imtis e, kažkokiu tai įstatymo leidimo iniciatyvų, kad e, mažoms ir vidutinėms įmonėms gyvenimas palengvėtų? Ar galima kažkaip sumažinti kainas, energijos kainas? Prieš keletą metų buvo duoti su mažom ir vidutinėm įmonėm susijęs skaičiai. Tai buvo konkrečiai kalbama apie robotikos vieną įmonę, kuri gamina e, saulės baterijas. Dalis produkcijos gaminama buvo Ispanijoje, dalis Vokietijoje, dėja įmonė bankrutavo, ji negalėjo toliau funkcionuoti dėl to, kad išlaidos buvo per didelis, kad e, kaštai buvo per dideli, papildomų daug kaštų buvo ir reikėjo, kad e, ta įmonė importuotųsi daugmaž iš visur įvairią produkciją. Reikėtų pasižiūrėti, kad tokios situacijos nebesikartotų. Taip pat reikėtų įtraukti ir valstybės nares į šiuos veiksmų planus. Reikėtų pilnai pasinaudoti visais finansavimo šaltinės, šaltiniais, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms būtų prieinami visi kreditai, visi įmanomi kreditai. Daugiau atrodo niekas nenori kalbėti, todėl aš pats pateiksiu klausimą ponui Karstenui. Man atrodo, kad išmaniųjų tinklų sistema gali būti labai svarbi, kalbant apie e, rinkų kainų signalus reaguojant į paklausą. Ką Jūs apie tai man? Ir kitas e, pranešėjas, Kristof Paul, gal Jūs galėtumėt uh, atsakyti, ar esate patentavę savo idėjas, ar jūsų mintis negalėtų prilygti išradimui, kurį reikėtų patentuoti. Ir ačiū Jums labai už atsakymus iš anksto ir už pastabas taip pat. E, jeigu galima, atsakykite tą pačią seką, kaip kalbėjote. Thank you for your... Ačiū už klausimus. Pone Berleri, pirmiausia, atsakysiu jūsų klausimus. Kiek galime sutaupyti pagal, jūsų, pagal mūsų koncepciją? Turiu pripažinti, kad labai sunku pateikti realų skaičių. Kol kas šis pasiūlymas yra tik tai koncepcinėme ligmenyje. Kitas dalykas, viskas priklauso nuo konkrečios e, verslo įmonės, kuri dalyvaus tame procese. Kuo lankstesnė bus dalyvaujanti e, tame procese įmonė, kuo labiau ji bus nusiteikusi veikti lankščiai, tuo daugiau ji galės uždirbti. Taip pat jeigu ji galės greičiau reaguoti, bus pasiekta daugiau naudos. Reikia pasakyti, kad dabartinis potencialas dar nėra išnaudotas. Mūsų pradinės e, paskaičiavimais įmonės daug energijos sunaudojančioje pramonėje galėtų savo veiklos kaštus sumažinti 5 ar 10 procentų, būtent dėl elektros suvartojimo sumažėjimo. Tokį skaičių dabar galėčiau pateikti, bet viskas priklauso nuo konkrečios įmonės. Taip pat klausėte, kiek mūsų pasiūlymas jau šiandien yra panaudojamas. Galiu pasakyti, kad reakcija į paklausą yra naudojama, bet mano pristatyta koncepcija dar ne. Paprasčiausiai dėl to, kad rinka dar nėra prisitaikiusi prie e, realybės, kurioje atsinaujantis energijos šaltiniai verčia kainas labai sviruoti ir rinka dar nėra prisitaikiusi, todėl ne, dar nėra e, atitinkamų galimybių. Tikiuosi, kad jūsų klausimus atsakiau. Atsakydamas jums, mielas kolega, labai ačiū už klausimą, labai geras jisai. kokios politinės sąlygos trukdo šiai koncepcijai plisti, kodėl ji nėra pritaikoma plačiau. Vienas iš pagrindinių dalykų e, būtų užtikrinti, kad egzistuotų veiksminga rinka. Turime įvertinti, kurios paros E, dalys yra tinkamiausios. Yra daug valstybių, kurios savo rinkos galimybių dar nėra deramai vertinusios, o atsiradus atsinaujintinės energijos šaltiniams reikia būti kuo lankstesniems. Reikia labai greitai prisitaikyti prie saugaus energijos tiekimo. Labiau išsivyščiusiose rinkose tokia galimybė egzistuoja, mažiau išsivyščiusiose rinkose kol kas dar ne, bet greičiausiai ateityje taip bus visame pasaulyje. Ši problema turės būti išspręsta ir mūsų pasiūlymas suteiktų gerą išeitį. Gerai veikianti vidaus rinka ir be abejo e, sklandumas yra labai, lankstumas yra svarbus, kaip ir e, priemonės skatinti priekybą Jeigu padidinsime e, rinkoje galimybės e, efektyviai prekiauti, tai mūsų koncepcija galės būti pritaikyta. Aš tikiuosi, kad e, jūs tenkina mano atsakymas. Šioje salės pusėje išgirdau komentarą, kad būtų labai sunku mažoms ir vidutinėms įmonėms pritaikyti tokį pasiūlymą. Sutinku mažoms ir vidutinėms įmonėms yra sunku net priprasti prie minties, susitaikyti su mintimi, kad galima sumažinti energijos suvartojimą ir padidinti lankstumą. Tačiau šiandien šio laikiškos energijos rinkose, kaip, pavyzdžiui, Vokietijoje, kur yra daug atsinaujančios energijos šaltinių naudojama, E, kaip kainos sviruoja nuo labai aukštų iki neigiamų. Tai yra aiškus neveiksmingos rinkos signalas. Tokiai rinkai reikia padėti, tai kainuoja nemažai. Visa ES gali numatyti, kad taip atsitiks e, atsiradus atsinaujantiems energijos šaltiniams visose valstybėse. Kai kainos tampa negatyviomis, e, bus Mm, mokama už energiją suvartojama e, mm, mažiausiai energijos suvartojančiomis valandomis. Turime galvoti apie optimalų energijos suvartojimą ir gamybą pritaikytą tam atitinkamai. Aišku, tai nesitiks staiga. Turime apie tai galvoti ir integruoti energijos rinkas į gamybos procesus ar apskritai į perdirbimo pramonę. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Taip pat klausėte, kaip galima panaudoti perteklinę energiją. Būtent apie tai aš kalbėjau, minėdamas e, negatyves kainas Vokietijoje, kai vėjo turbinos sukasi visų greičių. Ir lygiai taip pat iškyla grėsmė, kad energijos tiekimas bus nutrauktas, jeigu e, ta elektra nebus išimta iš rinkos, tai yra nebus suvartota, arba jeigu jėgai nebus visiškai uždaryta. Mes 2012, e, atsiprašau, šių metų, birželio 12 dieną matėme Danijoje, e, kai vėjo jėgainės pagamino 140 procentų tos dienos energijos poreikio. Kainos atitinkamai tapo neigiamos. E, vartotojai privalėjo e, vartoti energiją kuo greičiau ir mes tada pasiūlėme, kad vartotojai elgtųsi lankščiau ir bandytų e, perorientuoti gamybą į tas paros dalis, kai kainos yra neigiamos. Galiausiai jūs, ponė Buzekai, klausėte, ką mes galvojame apie išmaniuosius skaitiklius Tradicinėme e, reagavimo į paklausą mechanizme tai jau yra vartojama ir mes manom, kad e, išmanus skaitikliai yra sveikintini. Paprasčiausiai yra sunaudojami, reikia išnaudoti e, sistemos lankstumo potencialą, kuris neapsiriboja tik išmaniaisiais skaitikliais, bet išmaniai skaitikliai irgi yra labai gera iniciatyva. Galiausiai norėčiau tik pastebėti, kad tendencija, kai yra vartojama daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių, neatsiejama nuo lankstumo ir ji e, vis labiau ir labiau pastebima. Mūsų sukurtoji koncepcija ateitie bus labiau vertinama ir aš manau, kad labai svarbu tą kryptimį ir ateitie žiūrėti. Ačiū ponė Karlsten, Foldager, o dabar antrasis e, pranešėjas, panas Kristof Paul. E, Fragen zu beantworten, wobei ich sie ähm, absichtlich ein bisschen. Pabandysiu atsakyti į klausimus. Ir tuos klausimus suskirstysiu, nes e, nemažai jų buvo užduota tą pačią temą. Pirmiausia, Linden, Eseno žemės buvo finansuotas tas projektas į tuos fondus investuoti yra gera mintis, labai gerai, kad jie naudojami. Dabar dėl tikslo siekimo. Mes turime žmogų, kuris studijavo, parašė daktarinę disertaciją, buvo su sukurtas tam, tikras, tam tikra darbo vieta finansuojant eseno žemė ir aš galėjau tą projektą, tas idėjas toliau, e, toliau vystyti. Būtent taip ir atvykau į čia. Finansiniai e, ištekliai iš tiesų yra būtini, jeigu jų būčiau neturėjęs, nei nieko būčiau gero nenuveikęs. E, Ponui Buzikui norėčiau pasakyti, kad rašydamas daktarinę disertaciją galėjau atlikti mokslo tyriamąjį darbą. Mes gavome europinį e, patentą, dar turime užsakę tris kitus europinius patentus. Norėčiau grįžti prie finansavimo klausimo. Mes esame nedidelė startuoliška įmonė, Kaip jau sakiau, e, ji buvo sukurta su 200 tūkstančių eurų, 55 tūkstančius eurų sudaro projektai. E, Kaselio universitetas e, labai padėjo, nes jeigu ne jis, tai mes vieni tikrai būtumėm nesusidoroję su tais darbais. Tos pagalbos dėka mes galėjome pateikti prašymą patentui. Žinoma, mums ir toliau reikia paramos iš išorės. Tačiau e, čia turiu galvoje, kad, kad mums reikia būtent finansinės pagalbos. Per trejus metus gavau tokį finansavimą, kuris mums leido šią startuoliškos įmonės idėją vystyti. Esu įsitikinęs, kad energetinio efektyvumo e, eroje tokie projektai kaip šis privalo būti vystomi. Taigi, e, e, Taigi situacija tikrai nepaprasta ir negalima e, leisti vienai rinkai patikėti visus dalykus. Aš žinau tokią vieną įmonę, kuri išleidžia šimtus tūkstančių eurų per metus finansuoti savo e, energijai, bet tuo pačiu turiu pastebėti, kad visa ta energija nėra gerai panaudojama. Tam tikrą vaidmenį turi suvaidinti į rinką, tačiau visur reikia atitinkamai sudėlioti akcentus e, dėl energijos vartojimo ir panašiai, nes tada rizikuojame, nes antraip rizikuojame prarasti daug pinigų. Ir žinoma, reikia nustatyti ribas, kada gali mokėti ir kiek gali mokėti vartotojas mums reikia padaryti dar labai nemažai dalykų ir mes tikrai ketiname tuos dalykus pasiekti, viską atlikti. Like to... Labai ačiū Jums abiems už Jūsų pristatymus ir puikius pavyzdžius. Nustabu, kad turime tokių gerų pavyzdžių, kad išgirdome tokių energijos vartojimo efektyvumo pavyzdžių kurie ypač pritaikomi mažoms bei vidutinėms įmonėms. O dabar pereikime prie antrosios dalies. Pirmiausia, daktarė Katarina Reuter. Ji e, daug metų buvo atsakinga už ekologinį valdymą. Be to, jūs dirbate ir žemės ūkio ekonomikos srityje, taip pat turite daktaro laipsnį ir tvarios rinkodaros srityje. Puiku. Dabar jūs esate vykdomoji direktorė, kuri vadovauja Vokietijos verslo asociacijai. Negana to, jūs esate Europos tvaraus verslo asociacijų tinklo dalyvę. Kalbėsite apie tvarę ekonomiką Europoje, žodis jums. Labai ačiū. Dėkoju už tokį gražų pristatymą. Labai diena, ponios ir ponai. Labai ačiū, kad pakvietėte mane į šį klausimą, džiaugiuosi čia būdama. Dabar perėsiu prie vokiečių kalbos. You see, uh, ecopreneur.eu, we are just in the ekopreneur.eu dabar yra pradinėme etape. Mes dabar steigiame šią įmonių asociaciją. Norime atnaujinti Europos ekonomiką bei vadovautis ekologiniu požiūriu. Būtent todėl mažos bei vidutinės įmonės čia yra labai aktualios. Mes norime pagrindinį dėmesį skirti regionams ir mažoms ekonomikos struktūroms. Matote, kas yra įsitraukę iš Austrijos, Prancūzijos, Vokietijos, taip pat Niderlandų, Ispanijos. Yra daugiau nei 5000 1500 įmonių, kuriams mes atstovaujame. Mūsų tinklas atstovauja ir kelioms didelėms įmonėms. Jos yra tvarios ekonomikos pradininkės. Akivaizdu, kad mes privalome pakeisti ekonomiką. E, turime užtikrinti, kad ekonomika būtų žiedinė. Turime mažinti išmetalus, taip pat turime mažinti savo pėtsaką bei rūpintis visų gerovę. Kokiagi yra dabartinė situacija Europoje? Mes manome, kad kol kas ji nėra gera. Oro tarša nėra atspindima kainoje, pavyzdžiui. Ekologinės ir socialinės inovacijos taip pat nėra įtraukiamos. investuotojai nepakankamai žino apie tvarias inovacijas. Labai dažnai kapitalo intensyvumas yra didesnis negu tikimasi. Mažoms ir vidutinėms įmonėms labai sunku yra pristatyti ekologiškus produktus rinkai. Toliau Išteklių vartojimo efektyvumas. Labai džiaugiamės, kad komisija tai pabrėžia. Tai svarbus konkurencingumo Europoje aspektas. Žaliavos sudaro 40 procentų gamybos išlaidų. Būtent čia galima būtų sutaupyti e, net 640 milijardų eurų per metus. Mes atkreipiame į tai dėmesį ir galime patvirtinti, kad kalbant apie mažas bei vidutinės įmonės, tai egzistuoja didžiulis potencialas, kurį dar turime išnaudoti. Tai rodo įvairūs tyrimai, kurie parodo, kad galima būtų gerinti situaciją. Na, dabar kalbant apie dabartinę ekonomiką ir keitimąsi. Yra tam tikros e, pažangios ekonomikos, kurios siūlo įvairius e, ekologiškus produktus. Dar didesnis skaičius įmonių yra susidomėjusios tais ekologiškais produktais, jos imasi tam tikrų smulkių žingsnelių ir dar didesnė įmonių dalis yra ta, kuri neįsitraukia į šiuos veiksmus ir net nelabai žino, kokie yra žiedinės ekonomikos privalumai. Tai tos įmonės, kurios veiksmų nesima. Mes žinome, kad Labai svarbios yra paskatos tokios kaip finansavimas. Be to svarbus yra teisės aktai ir įvairios priemonės taikomos visai e, pramonės grandiniai. Nereikia man čia to detaliai aiškinti. Šioje skaidrėje matote įvairius veiksmus, e, kurie yra numatomi. Mes, e, kaip ekologiški verslininkai, matome, kad ES pritarė tokiems ekologiškiams planams, tačiau mažos bei vidutinės įmonės ir didelės įmonės skirtingai reaguoja į paklausą rinkoje, skirtingai vertina ir teisės aktus. Tai yra pagrindiniai inovacijų varikliai, kurių poveikio kartais pritrūksta. Vasarą mes parengėme žiedinės ekonomikos manifestą. Yra du pagrindiniai reikalavimai. Pirmiausia, mes kalbame apie rinkos paklausą. Norime, kad didesnis dėmesys būtų skiriamas žiedinės ekonomikos produktams bei teisės aktams. Dabar jau perinu prie rekomendacijų. Pasistengsiu šiek tiek lėčiau kalbėti. Rekomendacijos e, visų pirma e, nurodo, kaip galima būtų padidinti mažų bei vidutinių įmonių potencialą. Tai galima padaryti nustatant kainas, e, kurios atsižvelgia į socialinius ir ekologinius aspektus. Tai galėtų būti ir tinkamai veikianti ATS sistema ir įvairūs mokesčiai. Tarkime, reikėtų taikyti didesnius mokesčius žaliosiams žaliavoms, mažesnius mokesčius darbui. Galima būtų pritaikyti ir PVM žiedinės ekonomikos produktams ar ekologiškiams produktams. Potencialą galima padidinti ir nusistatant ambicingus tikslus, tai yra susiję ir su energijos vartojimo efektyvumu. Mes dabar kalbame apie 30 procentų didesnį energijos vartojimo efektyvumą iki 2030 metų. Labai dažnai ES yra vertinama kaip pirmininkaujantį šioje srityje, tačiau mes norime konkrečių skaičių kvietimuose teikti paraškas. Žinome šiandieną, kad egzistuoja sąžiningi informacinių technologijų produktai, bet ne visuomet tai yra įtraukiama į kvietimus dalyvauti konkurse, kadangi tai daugiau kainuoja. Taip ekologiški produktai atsiduria nepalankioje situacijoje. Kitas dalykas - geriausia praktika. Pirmesni du kalbėtojai patikė puikių pavyzdžių. Mes čia galėtume priminti ir ES teisėkuros iniciatyvas. Tai yra ir įvairiaus ataskaitų reikalavimai. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas įtraukė visą tai į rekomendacijas ES institucijoms. Tai yra tokios labai konkrečios rekomendacijos, kurios gali būti pritaikytos praktiškai. Matote viską čia išvardyta skaidrėse. Labai svarbu yra ir keistis informaciją. Būtina, kad įmonės kuo daugiau informacijos teiktų vienos kitoms. Tam reikalingi vairūs tarp valstybiniai projektai, regioninis bendradarbiavimas ir atitinkami punktai e, prie sienų, kurie galėtų prisidėti prie šių darbų. Buvo išsakyta kritikos, kad informacija nėra prieinama, kad mažoms bei vidutinėms įmonėms tų domenų trūksta. Kitas dalykas - tvari priekyba. Yra numatytas ekologiškų veiksmų planas mažoms ir vidutinėms įmonėms. ES privalo būti lyderę ekologiškų technologijų srityje. Būtent tam yra numatytas veiksmų planas. Čia labai svarbus yra TTIP ir CETA. Juose turėtų būti numatyti nauji standartai, tačiau to nėra daroma. Yra susilpninami standartai, todėl mums kyla labai daug klausimų dėl šių dėrybų. Tai yra tokia konfliktinė sritis. Kosme horizontas 2020 na, nurodo, kad reikia remti mažas ir vidutinės įmonės, kad jos iškotų naujų technologijų, tačiau kyla labai daug iššūkių siekiant integruoti rinkas Europoje. Tas iššūkis dar neįspręstas. Ketvirtoji rekomendacija - švietimas ir mokymas. Tie žmonės, kurie dabar mokosi, yra ateities verslininkai mes pritarėme tam, kad ekologiniai įgūdžiai yra labai svarbus ekonomikai ateityje ir labai blogai, kad jie neįtraukti į veiksmų planą. Dabar keletas išvadų. Kaipgi mes vertiname ekologinių veiksmų planą ir jo poveikį mažoms bei vidutinėms įmonėms? Mes norėtume, kad būtų numatytas tvirtesnis planas skirtas žiediniai ekonomikai. Tai leistų numatyti naujas galimybes ir iš tiesų pakeisti ekonomiką. Mūsų manimu, žalių veiksmų planui, planą galėtų papildyti žiedinės ekonomikos rekomendacijos. Kodėlgi žiedinė ekonomika yra teisingas požiūris? Mes galime pasiekti didžiulės sėkmės šioje srityje. Bet svarbu, kad įsitrauktų ir didelės įmonės. Visgi išlieka įvairių klausimų kaipgi dėl horizonto 2020 ir pasirenkamų projektų. Ar tie projektai tikrai privalo trukti 8 mėnesius? E, kai kuriems projektams toks laikotarpis per ilgas. E, kitas klausimas poveikis aplinkai. E, kalbama apie 200 naujų įmonių, bet koks yra bendras tikslas? Galima būtų numatyti papildomą prizą už veiklą žiedinės ekonomikos srityje. Mes, kalbėdami apie žaliųjų veiksmų planą, turėtume aiškiai suprasti, kas yra ekologiška, o kas ne. Dėkoju už jūsų dėmesį. Dėkoju, daktarė Reuter, už jūsų pristatymą. Jis buvo labai įdomus. Jūs kalbėjote apie tvarių mažų ir vidutinių įmonių platformą Vokietijoje. Tai mums labai įdomu. Įdomu pasižiūrėti, kaip ta platforma veikia Vokietijoje, kaip es. Toliau kitas kalbėtojas yra ponas Vimichelis. Managing Director of Proviron. Proviron generalinis direktorius, tai yra chemikalų gamybos įmonė, gaminanti specialiuosius chemikalus. Ponas Michelis ir baigęs Antverpeno universitetą ir produktų kūrimo um, srities magistro laipsnį yra gavęs. Taip pat labai svarbu žinoti, kad jis atstovauja Belgijos chemijos pramonės federacijai, e, kurioje jis atstovauja mažų ir vidutinių įmonių komitetą. Ponas Michels uh, kalbės apie pereimą nuo chemikalų gamintojo prie funkcionalių sprendimų kurėjo. Žodis jums. Good afternoon. Labadiena. Aš esu Vim Mihils. Yeah. No, it's too good, indeed. No, it's too fast. It's by the end of the speeches. Um, Iš pradžių buvo neteisingos skaidrės uždėtos. E, mano tėvas 77 metais įkūrė Proviron ir jis sakė, e, kad nereikia nieko parduoti kitam, ko pats nepirktum. Ir aš dabar galėčiau jums išsakyti tam tikrų patarimų, kurie, man atrodo, gali būti naudingi. Mes e, gaminame nišinius funkcinius chemikalus e, plastmasės pramonėje E, mais, pašarų priedų gamyboje ir e, ledo tirpinimo srityje. 300 e, žmonių bendrai dirba apie 40 milijonų eurų papildomos vertės sukūrėme, mes dirbame Belgijoje, Antverpinė mūsų būsnė yra. Čia matote, ką mes parduodame savo produktus, esame uh, E, tradicinių chemikalų pardavėjai, e, benzeną, e, sieros produktus, chloriną parduodame. Niekas nenori pirkti tų produktų, bet mes vis tiek juos parduodame. Taigi 2008 metais nusprendėme, kad reikia įmonę keisti. Neverta konkuruoti su tradiciniais chemikalų gamintojais iš Kinijos, iš Indijos, o mes esame ne, ši, ne tik Europos, bet vakarų Europos įmonė ir e, todėl e, supratome, kad mūsų veikla darosi per brangi. Todėl nusprendėme, kad reikia e, plėsti mūsų gamybą ir galvoti apie pasaulinę rinką, kurią galėtume užimti nišiniais produktais. Ir visų pirma, galvojame apie atsinaujinančias medžiagas galbūt kažkiek jas darant ekologiškesnėmis. Katrina manęs klausė, apie e, tvarius produktus. Aš galiu pasakyti, kad mes visuomet siekime ekologiškumo, bet ne visada pasiekime galutinį rezultatą. Taigi dabar matome, kad rinka pasikeitė, mūsų veikla persiorientavo į skirtingas rušis, e, plastikus, e, ledo tirpimonimo chemikalus, kuriuos parduodame oro uostams, šiuo atveju matome, kaip lėktuvos yra atitirpinamas Taip pat sukūrėme konkurencingą e, pakilimo ir nusileidimo takų e, ledo tirpinimo produktą, kuris daugiau nebėra toksiškas, jame yra tik ekologiški priedai, mūsų nuomonė tai yra ekologiškiausias produktas pasaulyje. Taip pat e, pradėjome gaminti mikrodumblius akvakultūrai. Taip pat 2006-2007 metais pradėjome labai plačių mastų gaminti biologinį dizeliną, Ir būtent toje gamyboje mums kilo mintis mikrodumblius pradėti gaminti ir po trijų savaičių supratome, kad neverta yra perdėti, dėti per daug pastangų į energetiką, bent jau per artimiausius dešimtmečius. Gal vėliau bus įmanoma, bet ne dabar. Taigi dabar mūsų mikrodumbliai yra parduodami tik akvakultūrai. Dar viena mūsų veiklos rušis yra proviplas. Mes naudojame Europą. Jūsų sukurta politika. Ryč yra labai geras politinis dokumentas Ir ten yra kalbama apie plasmasės gamybą. Jūsų sukurta politika mes naudojame, skurdami naujoviškus e, plasmasinius gaminius. Štai čia matote nuotrauką iš vaikų darželio. Grindys yra pagamintos e, žalios, jos yra ne tik žalios, bet ir ekologiškos. Iš esmės ten yra plasmasinės medžiagos, kurios e, yra gražiai atrodo, bet tuo pat metu gali būti e, yra nenodingos, vaikai gali jas, lai, tas grindis laižyti, gali kramtyti ir jos yra saugios. Taip pat gaminame e, PLA e, polilaktinės rūkšties e, plastiką. Tai yra e, populiariausias atsinaujinantis plastikas pasaulyje. Štai čia matote pavyzdį, ne maža ir vidutinė įmonė, Danonė, kuri tikrai nėra maža įmonė ar vidutinė įmonė, bet ji naudoja mūsų plastiką. Ir mažos vidutinės įmonės e, matome, kad gali prisidėti prie tokio masto e, produkcijos gamybos. Taip pat pradėjome gaminti e, priedus pašarams, gyvūnams skirtiems. Kaip turbūt žinote, yra labai daug antibiotikų vartojama gyvulininkystėje. Ir turbūt visi žinote, kad patys tampame e, atsparus antibiotikams būtent dėl e, to, kad valgome tokiais pašarais užaugintų gyvūnų mėsą. Taigi e, norėjome sukurti uh, grupę produktų, kurie nepakenktų gyvūnų sveikatai ir e, nebereikėtų naudoti prevencinių antibiotikų. Čia mes nekalbam apie gydomąjį vartojimą, mes kalbam apie prevencinį vartojimą. Kompiuteris nenori suprasti, ko aš noriu, ką aš noriu Jums pasakyti, bet dabar perinu prie pirmo punkto, kurį norėjom pristatyti. Taigi matėte, ką mes darome. Ką aš galvoju? Ką ši programa gali, kaip ši programa gali padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms Bendrai kalbant, mums reikia e, ilgalaikio juridinio aiškumo. Iš esmės, tai yra mano vienintelis klausimas skiriamas jums. Mes turėjome ir tebe turime e, biodizelino įmonę, gamyklą. Žinote, kad politika, kurią jūs kuriate, keičiasi. Daugelis įmonių Europoje turėjo subankrutuoti valio valio mes dar išlikome. Mums pasisekė, bet mes praradom daugiau negu 10 milijonų eurų. Kad geriau suprasme, ką ta suma reiškia, mes moksliniams tyrimams ir inovacijoms skiriame 3 milijonus per metus. Taigi trejų metų mokslinio tyrimų biudžetas e, buvo prarastas. Reikia stabilios teisinės bazės. Aš žinau, kad demokratinėje valstybėje 7, laikotarp, 7 metų laikotarpis yra ilgas, bet mums kaip pramonės gamyklai reikia 7 metų, kad suprastumėm, ar e, gamyba yra pelninga. Realus pelnas ateina iš ilgalaikės gamybos. Jeigu norime gerų įmonių, reikia stabilios teisinės bazės 10, 15, o gal net ir 20 metų. Aš žinau, kad jums e, turbūt keistai skamba, bet mums kaip įmoniai tai yra reikalinga. Iš to mes gauname pelną. Nesvarbu, kur slengsis ar našta bus nustatyta, bet turi būti išlaikyta tam tikra stabili riba dar šis tas turi būti e, nustatyta tvari, e, nesikeičianti raiški gairių sistema. Prieš dešimt metų aš būčiau sakęs, kad iš vis nereikia jokių gairių, rinka pati savaime susitvarkys. Ir e, pašarų prieduose pamatėme per pasarosius dešimt metų, kad rinka pati nepasikeis. Reikia arba priskirti arba uždrausti antibiotikų naudojimą pašaruose, nes kitaip niekas nepasikeis. Mes galime įrodyti, kad mūsų produktai yra geresni, galime net įrodyti, kad ūkininkas iš to e, finansinės naudos gaus, bet padėtis vis tiek nesikeis. nesikeis. Reikia teisinės bazės. Bet e, e, galime organizuoti visokiausius klausimus ir svarstymus, bet kai jau nustatysite vieną ar kitą reglamentą, tegu jis išlieka, kad tie produktai per e, artimiausius keletą metų galėtų būti naudojami. Iš esmės mums tik to reikia. Užsitikrinkite, kad, turėtumėt, kad sukurtumėt labai aiškės gairės. Nereikia, kad viskas būtų per daug sudėtinga. Pavyzdžiui, mes gaminame stabdžių skystį, bet mes lygiai taip pat e, stabdžių skystį perdirbame. Turiu galvoje tą skystį, kuris e, pas klinda ant keturių ratų stabdžių kaladėlių, kai jūs paspaudžiate stabdžio e, pedalą. Kol kas mūsų gaminamas produktas yra geriausias rinkoje. 89 procent, 98 procentų efektyvumas. Puikus, mano nuomonė. Man atrodo, kad jeigu jūs galėtumėt užtikrinti, kad nuo rydienos visuose stabdžių skyšiuose turi būti bent 90 procentų perdirbtų komponentų, tai užtikrinsime funkcionuojančią žiedinę ekonomiką jau nuo rydienos Iš esmės, tą mes darome jau nuo 86 metų, jau daugiau kaip 30 metų, e, kai e, prisidedame prie žiedinės ekonomikos egzistavimo. Labai paprastą pavyzdį pateiksiu. Užtikrinkite, kad e, būtų uždrausti toksiniai ar ekotoksiniai komponentai tam tikrose produktuose, kada tik tai įmanoma padaryti E, mes girdėjom šiandien daug pavyzdžių, kad yra mažų ir vidutinių įmonių e, puikiai iliustruojančių šią padėtį. Vienintelis dalykas, kas yra reikalinga, aiški politika, kuri nesikeistų per ilgesnį laiko tarpą. Aš kaip jau sakiau, plasticidai keičiasi, e, politikos, kuri yra sukurta dėka ir mes tą politiką naudojamės savo kaitai. Aš žinau, kad mano kalba yra bendro pobūdžio, netiek daug aš kalbu apie ekologišką plėtrą ir raidą bet prašyčiau užtikrinti vienodą žaidimo taisyklės. Ne tik teisinėje bazėje, bet ir pasirūpinkite, kad būtų tenkinami reglamentai ir e, įgyvendinimo aktai. Visose valstybėse narėse yra padėtis kitokia. Jeigu pažvelgtumėt tokią valstybę kaip Belgija, net tarp regionų skirtumai nemaži. Aš įsivaizduoju, kad visose Europos valstybėse padėtis yra panaši. Mes polilaktinės rūkšties e, plastiko gamyboje e, galime išgauti e, biologiškai suyrančius maišelius prekiams. Reglamentai šioje srityje skiriasi visose valstybėse narėse, net ir skirtingose regionuose, visi laikosi skirtingos nuomonės, todėl mums yra labai sunku dirbti, ypač kaip mažai ir vidutiniai įmoniai, mums sudėtinga pristaikyti prie kiekvieno regiono poreikių. E, Belgijos cheminių, e, e, chemijos pramonės federacijoje jau esu girdėjęs daug nusiskundimų dėl skirtingo ženklinimo, skirtingų etikečių, skirtingų apribojimų atskirose valstybėse narėse. Taigi jums dar lieka labai daug darbo nuveikti. Skatinkite savo bendrai veiksmų, pla, e, žaliai veiksmų planą aktyviai. Praėjusią savaitę aš buvau atostogose ir e, gavau klausimus iš jūsų dar praeitą savaitę. Aš skaičiau jūsų interneto svetainę ir galiu pasakyti, kad mažos ir vidinės įmonės savininkui ES interneto svetainių skaitimas tikrai nėra prioritetas. Mes to nedarom. Prašytumėm, kad jūs e, skatintumėt, skleistumėt informaciją kitaip. Skatinkite E, aktyviai informacijos skleidimą, atvirai tai turi būti daroma, kad idėjos gimtų natūraliai. Bet prašyčiau tai daryti aktyviai. Mes pas jūs neteisime. Ir paskutinis dalykas. Būkit kuo atviresni ir praktiškesni. Aš skaičiau jūsų pranešimą parengtą šių metų birželio mėnesį. Perskaitykite jį dar kartą. Perskaitykite jį kaip MVI verslo e, savininko uh, savininkai, jo akimis, nėra nei vieno patarimo, kurį mes galėtume pritaikyti. Daug yra prirašyta žodžių, daug tuščių frazių. Aš turėjau laiko, galbūt stambios įmonės turi daugiau laiko skaityti tokius dalykus, bet mažai įmonės su tokiais tekstais nieko negali padaryti. Kai kuriate tokias rezoliucijas, perskaitykit jas iš mažos ir vidinės įmonės perspektyvos ir pagalvokit apie tai, kaip galvoja mažos ar vidinės įmonės savininkas. Viskas labai paprasta kaip jūsų sukurta juridinė bazė gali pagerinti mano verslo e, ekologėjimui. Mes apie tai galvojam visada, kaip tą padaryti. Ir dar vienas patarimas. Elkitės e, atviriau, aiškiau, nes dabar e, e, internetui išplitus e, dingo grandinė, kuris sujungdavo vieną įmonę su kita. Dabar įmonės bendrauja ties, baisiau. E, Briuselė yra per daug ekspertų. Aš pats gyvenu šalia, aš žinau, kad per daug lobistų yra Briuselėje. Aš, netgi mano draugų tarpe jų yra. E, Belgijoje yra daug prekybos organizacijų, jų irgi yra per daug. Todėl mes prašom, kad dirbtumėt tiesiogiai su verslu ir kalbėtumėt kuo aiškiau. Ačiū. E, labai aiški, aiškus kreipimasis į mus visus, labai atidžiai klausėmės. Dabar laikas klausimus atsakymus. Kolega Debaker. Uh, uh, ačiū pirmininkė. Aš turiu du klausimus. Ir pirmai pranešėjai, ir antrajam. Labai ačiū už aiškius pasisakymus. E, pirmas klausimas bus toks, kaip ir anksčiau. Mes kūrėme politiką ir taisyklės. Antrasis e, kalbėtojas kreipėsi į mus labai atvirai, kad sukurtumėm stabilę teisinę bazę Aš manau, kad mes tą ir bandome padaryti. 5-7 metų gamybos ciklas paprastai yra, dažniausiai trunka 5-7 metus, bet mano klausimas būtų, kokių paskatų galėtumėm duoti, kad pagerintumėm žiedinį ekonomiką. Kalbėjome apie labai daug skirtingų dalykų - energijos taupimą, e, kaštų įmonėje mažinimą e, per įvairias politikas, bet akivaizdu, kad to neužtenka. Panašu, kad verslininkai ne viską gali patys padaryti, taigi kokių, kokios paskatos, kokios taisyklės jums trukdo tai daryti, ką reikėtų keisti. E, perinu prie antrojo kalbėtojo, kuris tiesą sakant e, mus turbūt e, išstumtų iš darbo rinkos, jeigu norite stabilios keitimo rinkos be naujų teisės aktų, tai kokius penkis metus nieko nenuspręsti. Belgijoje buvo tokia padėtis gana ilgą laiką. Bet e, aš supratau, ką jūs norėjote pasakyti, turime e, vengti tarpininkų, reikia kalbėtis tiesiogiai su verslu. Aš iš jūsų gyvenimo prašymo matau, kad jūs esate labai aktyvus įvairių verslo organizacijų veikėjas. Ar jūs nemanot, kad jau užtenka tų lobistų? Pačios mažos vidutinės įmonės turėtų aktyviau tiesiogiai komunikuoti E, su mumis ir pasakyti verslo lyderiams, kas iš tiesų jau egzistuoja. Dar vienas dalykas. Labai svarbu ir daugelis e, jūsų komentarų tą atspindėjo. Suprasti, kurios šiandien galiojančio e, juridinės bazės dalys gali būti įgyvenintos greitai. Kas jūsų nuomonė gali užtikrinti, kad uh, žalioji e, darbo tvarkė galėtų būti išstumta į žiedinės ekonomikos e, areną. And, um, and thank you to, I'm sorry I missed the... Netikoju, pane Darling. Labai ačiū, dėja praleidau pirmus du pasisakymus, bet noriu padėkoti paskutinimis dviems kalbėtojams. Jūs pabrėžėte tuos aspektus, kad mums labai reikia gero reglamentavimo, kuris paremtų naujų prekių ir paslaugų kūrimą reglamentavimas nebūtinai turi būti neįgiamas, tai gali tapti ir naujų technologijų varikliu. Europos parlamentui labai svarbu tai išgirsti. Kalbant apie teisinį aiškumą, tai suprantu jūsų argumentą. Būtų įdomu sužinoti, kaip jūs vertinate ilgalaikę darbo atvarkę. Mes turime mąstyti ir apie veiksmų planą 2050 metams. Tai numato įvairius tikslus yra energetikos politikos srityje. Aš turiu du konkrečius klausimus. Dr. Reuter, jūs kalbėjote apie e, tvarę prekybos politiką, kalbėjote apie TTIP ir CETA. Bet kai mes dabar kalbame apie priekybą ekologiškomis prekėmis ir paslaugomis, e, tai norėčiau žinoti, ar jūs manote, kad ES ir kitos PPO narės tinkamai prisideda prie šių dėrybų. Jeigu ne, galbūt mes galėtume geriau koordinuoti savo veiksmus. Antrasis klausimas yra šiek tiek susijęs su pono Debaker klausimu. Kaip aš supratau, jūs norite, kad viskas būtų paprasta, aišku, stabilu. Visgi Buvo prašoma ir naujo reglamentavimo, ypač skirto žiediniai ekonomikai. Kokie būtų jūsų prioritetai, kur jūs matote pačias didžiausias spragas, kurios turėtų būti užpildytos es lygių tam, kad galima būtų prisidėti prie tvarių pramonės šakų? Labai ačiū, daugiau niekas žodžio neprašo, bet aš pats norėčiau užduoti porą klausimų daktarai Reuter. Kaip viskas veikia skirtingose Europos šalise, be abejo, ne 28 valstybėse narėse būtų pernelik sudėtingai tai atsakyti, bet jūs esate atsakinga ir už tvarios platformos veikimą Vokietijoje, tai gal galėtumėte palyginti visą tai su Europa. Kitas klausimas yra skirtas ponui Vim Michels teisinis stabilumas ir prognozijos ilgesniam laikotarpiai. Kokiuose srityse jums reikia to stabilumo bei kiek jis turėtų trukti? Juk egzistuoja ir nauji mokslo atradimai, ir konkurencija pasauliniu lygiu, kyla nauja rizika, naujos technologijos atsiranda kartas nuo karto įvyksta plėtra, todėl Labai sudėtinga yra es lygiu garantuoti, kad 20 metų nebus jokių pokėčių. Tad gal galėtumėte tiksliau atsakyti į šį klausimą ir patikslinti savo šūkį. Dėkoju. Ir paprašysiu apibendrinti. Nuo apibendrinimo ir pradėsiu. Pone Debaker,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 reglamentavimą. Mūsų įmonė mano, kad tai yra gerai. Įmonių reglamentavimas taip pat yra gerai. Akivaizdu, kad ekonominės klasikinės asociacijos imasi labai aiškių e, nuostatų reglamentacijos rytyje. Mes palankiai žiūrime į tokią reglamentaciją ir ta reglamentacija tikrai suvaidina e, teigiamą vaidmenį. Reikia eiti į priekį, buvo paminėti tam tikri procentai, buvo pateikti tam tikri pasiūlymai pasiūlymai ir tų pasiūlymų reikia laikytis bei juos įgyvendinti. Žinoma, kai kuriuos pasiūlymus įgyvendinti lengviau negu kitus. Pavyzdžiui, mes kalbame apie nefinansinį, e, nefinansinę ataskaitą, kuri verčia įmonių vadovus galvoti, galvo, kaip, kaip e, struk, sustruktūrizuoti įvairius produk, kaštus, kad būtų viskas daroma kuo tvariau, įmonės reikia, reikia, kad įmonės galvotų, kaip padaryti jų produkciją kaip galima tvaresnė. Bendra ekonomika ir taip toliau, aš manau, kad rekomendacijose nerasite labai daug klausimų, kurie gali lengvai būti perkeliami. Konkrečiai kalbant, Žal... E, deja, e, daug kas lieka tik teorija, kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, didelis atotrukis tarp teorijos ir praktikos. E, įmonių vadovai turi tam tikrų dalykų, kuriuos reikia įgyventinti, reikia viską pristatyti įmonėms suprantamesnė kalba ir įgyvendinamesniu būdu. Nebūtinai tai, kas siūlo Europą, yra lengvai įgyvendinama. E, deja, taip nėra ir dar norėčiau pažymėti kai ką dėl reglamentavimo. Jūs klausėte, koks yra mažų ir vidutinių įmonių e, vaidmuo komercinių lygmenių. Mes manome, kad tikrai nepakanka paskirti mažų ir vidutinių įmonių atstovus į komitetą, kad viskas būtų palengvinta. Pagrindinės kylančios problemos yra tos, kad kol kas nėra susidėrėta dėl teigiamų dalykų, o dėl neigiamų dalykų tai, kas yra susidėrėta, e, įmonėms e, tiesiog suriša rankas. Mes dar norime kritikuoti e, tvarumą tai tip kontekste. Kai kas siūloma pesticidams darybų metu, tie įvairūs e, procentai yra mažinami ir dėl to mes nerimaujame. Ponas Buzekai, jūs klausėte dėl situacijos įvairiose šalyse. Faktas, kad mm, prioritetai yra nustatomi skirtingai. Pavyzdžiui, e, dažnai yra kalbama apie cirkuliarinę ekonomiką ir e, nurodomos tos įmonės, kurios nori toje cirkuliarinėje ekonomikoje dirbti. Mes taip pat norėtumėm, kad būtų pasigilinta, kaip priversti daugiau bendradarbiauti mažas ir vidutinės įmonės su didelėmis. Pavyzdžiui, Ispanijoje e, bedami, e, einami tokie žingsniai, šią linkme labai konkretų žingsniai. Yra Tiesiog galvojama Ispanijoje, kaip paremti žaliuosius startuolius. Buvo mm, paskelbtos tam tikros gairės ir tos gairės e, geriau apibrėžia, kaip suteikti pagalbą tiems, kuriems iš tikrųjų jo reikia. Ponas Mišels, norėčiau paprašyti, e, tarti galutinės pastabas. Labai ačiū, dėkoju už visus klausimus. Buvo užduotas klausimas, kodėl tos organizacijos neprisideda prie esamų projektų e, skatinimo. Aš pritariu tokiai pastabai. Iš dalies jos jau tai daro, tačiau tikrai galėtų e, sustiprinti savo veiksmus šioje srityje. Čia kalbu apie pačias įvairiausias organizacijas. Ar pranešime yra kažkoks e, labai aiškus privalumas E, noriu e, dar kartą pasisakyti apie pašarus gyvūnams. Jau yra Europos komisijos e, numatymas uždrausti antibiotikų prevencinį naudojimą gyvūnų pašaruose. Tikrai pasistengkite daryti spaudimą nacionaliniams parlamentams, kad jie pakeistų tai. Vienintelė šalis, kuri tai įgyvendino, yra Niderlandai. Mums reikia veikti kaip įmanoma greičiau. Tai yra visuotinės sveikatos problema, kuri pripažinta ir JAV, ir Indijoje, ir Europoje. Akivaizdu, kad egzistuoja problema, bet turime ir sprendimą. Pavyzdžiui, Italijoje yra viena įmonė, viena Švedijoje ir viena Belgijoje. Tai ko mes dar laukiame? Pane Kirsten Darling. Ilgalaikė darbo tvarkė yra tai, ko aš norėčiau. Jei turite darbo tvarkę iki 2050 metų, tai puiku. Tai yra geriausia, ką galite duoti įmoniai. Pavyzdžiui, jei jūs sakote, kad bus vis stiprinama žiedinė ekonomika, Tai įmonėms tai yra aktualu, nes kai kurios iš jų turi viską pradėti nuo nulio. Jos žinos, kad kiekvienais metais turi padidinti perdirbamų medžiagų skaičių 5 procentais. Įmoniai tokiu atveju veikti yra kur kas lengviau. Tai leidžia jai užtikrinti, kad bus laiku rasti sprendimai. Pati didžiausia rizika, su kuria susidurėme, yra tai, kas nutiko biodizelio sektoriuje arba, pavyzdžiui, fotovoltaninės energijos srityje. Buvo daromos investicijos ir po to staiga viskas pasikeitė, dabar mes rėdame žemyn. Tai labai nepalanku Europai. ES pramonė investavo į naują įrangą o po to tą naują įrangą pardavė kaip panaudoto, pardavė panaudoto plieno kainą kitoms pasaulio šalims. Būtent taip viskas nutiko. Keista politika. Labai pritariu tam, kad turi būti numatoma ilgalaikė politika pagal kurią būtų numatomas įsipareigojimų didinimas pavyzdžiui, įpareigojimas didinti perdirbamų medžiagų kiekį. Mes turime visas tas žinias, būtent tai yra mūsų stiprybė. Jei lygintume save su likusiu pasauliu, pamatytume, kad būtent čia mes pirmame tyrimų ir vystimosi srityje. Tų pavyzdžių šiandien ir išgirdome. Pane Buzek, atsakysiu jūsų klausimus. Teisinis stabilumas, kiek laiko jis turėtų trukti? Geras klausimas. Pasaulis keičiasi kasdieną, tad ką mums tie stabilūs teisės aktai. Visgi aš manau, kad jų reikia ilguoju laikotarpiu. Tačiau tai reiškia, kad filosofiniu lygiu turi būti rengiami teisės aktai. Jeigu jie yra detalūs, tai tą dieną, kai teisės aktai pasirodo, jie jau yra pasenę. Jei mes sakome, kad reikia didinti gyvavimo trukmę, tai yra teisinga ir įmonės visuomet gali imtis atitinkamų veiksmų, jeigu, pažiūrėjau, yra nurodoma, kad reikia didinti perdirbamų medžiagų kiekį, įmonės taip pat gali tai padaryti, gali numatyti savo veiksmus ateinantiems keliariems metams. Dar vienas pavyzdys. Mes jau 30 metų perdirbame įvairius produktus. Didžioji dalis stabdžių skyščio yra surenkama Vokietijoje, Ispanijoje ir 98 e, procentai yra perdirbami Belgijoje bei e, toliau e, jie yra panaudojami jungtinėje karalystėje. Tokia štai yra mažų bei vidutinių įmonių partnerystė. Tai realus pavyzdys, kaip jau, keturius, kaip jau keliarius metus veikia ši žiedinė ekonomika. Labai ačiū, na dėkoju už tokius įdomius pasisakymus. Baigdamas norėčiau apibendrinti. Jūs teisingai paminėjote biologinį kūrą. Prieš 10 ar 15 metų mes nusprendėme pasirinkti biologinį kūrą ir nubaudėme tuos, kurie buvo nepasirengę eiti tą kryptimi visgi kai kurie per vėlai susiprato, kad norint pagaminti etanolį reikia 95 procentų iškastinio kūro, tai visai nėra atsinaujinantis energijos šaltinis. Viskas visuomet juda į priekį, mokslas atranda naujų faktų, atsiranda naujų technologijų, naujos rizikos. Na, todėl kartais tie perdodami signalai yra klaidingi. Mes, politikai, stengiamės būti atsakingi, stengiamės numatyti ilgalaikius sprendimus. Vis dėlto kartais tai nepavyksta. Mokslininkai staiga pateikia naujų idėjų. Tai ir yra ta priežastis, kodėl kyla problemų. Vis dėlto mes suprantame jūsų požiūrį. Dar kartą noriu padėkoti keturiems kalbėtojams, o dabar kreipsiuosi į Europos komisiją. E, Pane e, Penerandas iš augimo generalinio direktorato. Norėčiau skirti keletą minučių jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Aš čia turiu kolegą ir iš aplinkosaugos generalinio direktorato. Noriu padėkoti visiems kalbėtojams už pranešimus. Jie labai įkvepiantis. Galiu patikinti Jūs, kad mes labai atidžiai klausėmės Jūsų perdodamos žinios. Noriu priminti visiems, kad žaliųjų veiksmų planas buvo patvirtintas po mažų įmonių akto atsižvelgėme į mažas bei vidutinės įmonės ir jų charakteristiką. Žinome, kad tos įmonės negauna tinkamos informacijos, būtent todėl numatėme tą veiksmų planą. Labai svarbu, kad tos įmonės gautų visą aktualią informaciją ir kad įmonėje nemokamai būtų žmogus, kuris joms pagelbėtų. Turime Eurobarometro apklausą, kurios rezultatai pasirodės labai greitai galiu pasakyti, kad dabar mažos bei vidutinės įmonės vis rečiau imasi tokių ekologiškų veiksmų, labai trūksta paramos. Kalbant apie ekologinius įgūdžius, jūs teisingai sakėte, kad iš dalies veiksmų plane tai yra apimama, tačiau Buvo priimtas ir atitinkamas komunikatas, jis e, sudaro žiedinės ekonomikos e, akto dalį. Tame komunikate yra kalbama apie ekologinius įgūdžius detaliau. Ekologinis verslumas. Mums visų pirma reikia verslumo apskritai Europos Sąjungoje. Taip pats svarbiausias dalykas Kalbant apie mokymą, švietimą, taip, tai yra esmė. Komisija labai daug dėmesio skiria ekologiniams įgūdžiams ir ekologiniam verslumui. Ekologinės partnerystės yra viena iš temų, apie kurią mes nuolat kalbame ir tai irgi sudarys žiedinės ekonomikos paketą. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia veikti aktyviau. Atrodo, kad komisija nutolusi nuo įmonių. Būtent todėl mes pasikliaujame tinklais, tokiais kaip jūsų tinklas. Mes stengiamės pasiekti įmonės. Enterprise Network yra vienas iš mūsų partnerių Aš norėčiau jūs paskatinti pasižiūrėti ir į naujus konkursus. Bus iki metų pabaigos paskeltas naujas dokumentas, pagal kurį yra numatoma mobilizuoti visas praktinės žinias, kurios jau egzistuoja ES. Mes norime, kad įmonės tikrai efektyviau panaudotų išteklius. Dėkoju, kaip jau matote, mes telpame į laiką ir galime perėti prie klausimo pabaigos. Aš norėčiau patikinti mūsų kalbėtojus, kad Europos pramonė ir MVI yra visų komitetų darbo atvarkių prioritetas. Mes tikrai dar ne kartą apie tai diskutuosime ir su Europos komisija. Esame aktyviai įsitraukę į šią veiklą. Diskusijos buvo labai įdomios. Mes pasistengsime labai rimtai sureaguoti į visą tai, ką jūs pasakėte. Pasižiūrėsime per ateinančius 20 metų, ar sugebėsime stabilizuoti e, savo teisės aktus. Gal iki 2050-ųjų sugebėsime tai padaryti. Nežinau, ar kuris iš mūsų dar tebe bus Europos parlamento nariu. Na taip, matau, kad e, kurie iš mūsų galbūt vis dar dirbs e, parlamente. Taigi dar kartą noriu padėkoti kalbėtojams. Um, Kolegos, ponės ir ponai, dabar periname prie penktojo darbos darbės klausimo. Rekomendacijas Europos komisijai dėl e, TISA sutarties dėrybų, tai yra prekybos paslaugomis sutarties dėrybų. Norėčiau pranešti, kad mes iš esmės svarstėme nuomonę dėl INTA komiteto pranešimo savo iniciatyva. E, ir apie tai diskutavote e, e, supaprastinta procedūra. Kągi tai reiškia? Kągi reiškia? Įtre nariai turi 21 dieną, per kurią gali atsiųsti prieštaravimą nuomonės projektui. E, taigi, iki lapkričio 27 dienos 12 valandos galite siūsti prieštaravimus. Jeigu paprieštaraus dešimtadalis arba daugiau narių, tai yra septyni arba daugiau, e, tada e, nuomonės projektas bus pateiktas balsavimui E, gruodžio pirmos dienos komiteto posėdėje. Vadinasi, iš karto. Kodėl? Todėl, kad INTA e, pranešimas e, savo iniciatyva bus pateiktas balsavimui gruodžio 10 dieną. Mes iki to laiko turime viską parengti. Negalime pasirengti įprastą ilgą procedūrą. Supaprastinta procedūra bus pritaikyta. Bet jeigu bus daugiau negu septyni prieštaraujantis iš parlamentarų pusės, nuomonės projektas bus skelbiamas priimtų ir bus perteiktas INTA komitetui be balsavimo rugsė, gruodžio pirmą dieną. Taigi, abiem atvejais iki gruodžio 10 dienos mes būsime padarę viską, ką reikia, o gruodžio 10 dieną INTA komitete vyks balsavimas. Mes norėtumėm padaryti įtakos INTA balsavimui. E, ne vėliau, kaip gruodžio pirmą dieną viskas turėtų būti pateikta. Taigi tiek norėjau pasakyti apie supaprastą procedūrą. Mūsų pranešėjas kolega iš EFDD frakcijos, ponas Tamburano, jis mums pristatys padėtį. Labai ačiū pirmininkė. Aš e, pasisakau kaip FTT narys nuo e, pranešėjo Davido Borelio, kuris užsilaikė Brazilijoje. Jis ten dalyvauja kaip ITRE atstovas dėl interneto valdymo klausimo, tačiau norėčiau perduoti jo žinę. Visiems noriu padėkoti už paramą, kurią pademonstravo kitos politinės frakcijos bei sekretoriatas. E, Įtrė sekretoriatas, e, nepaisant e, trumpo laiko labai viską greitai suorganizavo, mūsų požiūris buvo labai pragmatiškas e, tiek įmonėms, tiek piliečiams, jeigu yra kažkokių tai pasiūlymų viską patobulinti, tai tikrai viską esame pasirengę įtraukti. Intėje mes dirbome kartu su ponė Reding kaip pranešėja, taip pat mes analizavome visus dokumentus, kuriuos pateikė parlamentas, komisija ir e, taryba. Mūsų požiūrių įtre labai plačiai gali pritarti į tą um, intą pranešėjo, tam intą pranešėjo požiūriui. Reikia, kad Europos Sąjunga turėtų savo požiūrį, uh, E, ir reikia, kad e, visi politiniai ir ekonominiai interesai būtų suderinami. Reikalingas e, daugiau, daugiapusiškas požiūris. Mums reikia daugiau laiko, kad galėtumėm suderinti savo įvairius požiūrius. Pažiūrėti, kas duoda daugiau pridedamosios vertės ir viską suderinti su mm, vartotojų apsauga. Reikalinga savaime suprantama didesnis skaidrumas, kad tas darybas geriau suprastumėm. Mūsų teisės reikia saugoti, ypatingai kalbant apie viešajas, viešasias paslaugas. Be to parlamento vaidmo turi būti atliekamas su įsitikinimu. nestiprinant, e, reikia stiprinti vartotojų teisės, reikia žiūrėti, kad e, dabar egzistuojančios teisės nebū, teisų padėtis nebūtų prastinama, e, reikia, kad ES operatoriai turėtų vienodą prieigą prie kitų šalių rinkos ir kad kitų šalių oligopoliai nepasinaudotų e, rinkos fragmentacija. Praeitą penktadienį jūs gavote visus dokumentus susijusius su mūsų nuomonė. Dabar pri, pabaigiu savo pristatymą politinių pareiškimų. Koks bebūtų priekybinis susitarimas, kuris e, bus pasirašytas, reikia gerbti nacionalinės bei Europos taisyklės. Komerciniai susitarimai turi būti išvaduoti nuo bet kokių įtarimų, ypatingai kalbant, ap, nuo to, e, e, ypatingai nuo tokių, nusita, e, nuo tokių, kurie kiltų pavojų mūsų suverenumui. Mes norime išvengti e, tokių įtarimų, kuriuos e, reiškia kai kurie ES piliečiai ir kurie gali pakengti pasitikėjimo ES. Šį dokumentą reikia parengti kaip galima geriau techniškai. Aš pasitikiu jūsų paramą ir esu pasirengęs atsakyti į klausimus, kuriuos galite man užduoti asmeniškai arba e, elektroniniu paštu. Ačiū, brangus kolegos. Dabar paprašysiu šešėlinių pranešėjų. Socialdemokratų atstovė Kirtan Daling. Pane pirmininkė, aš pirmiausia noriu pasakyti, kad labai apgailestauju, kad ITRE komitetas nusprendė e, naudoti supaprastintą procedūrą vietoj to, kad e, deramai padiskutuotų ir parengtų visapusišką komiteto nuomonę e, komitetas buvo paprašytas pagrindinio komiteto parengti nuomonę. Tai yra įprasta, normali procedūra rengiant tokio pobūdžio nuomonės. Aš manau, kad e, priekybės ir paslaukų susitarimo darbo atvarkė yra susieta į skaitmeninimo darbo atvarkę tarptautiniu mastu. Tarptautiniu mastu Europos skaitmeninė rinka turi būti įtvirtinta. Ir mane stebina tai, kad mes kaip komitetas kovojame už savo kompetencijas dėl skaitmeninės bendrosios rinkos ir neišsinaudojame mums tenkančią atsakomybę tarptautinėje arenoje. Labai gaila, kad mes nesugebėjome deramai e, patikrinti dėrybų. Bet kokiu atveju Tokia dabar jau mūsų padėtis, mums prieš akis pateiktas projektas ir kaip ir priekybos sutarčių atveju, Europos parlamentarai gali pasakyti taip arba ne bendrajam projektui. Taip atsitiks tysa dėrybų pabaigoje, jeigu bus parengtas sustarimas. Taigi, nors mes nemanome, kad nuomonės projektas yra tobulas, aš manau, kad kartais tobulybė e, nuo mūsų visų labai atitolsta. Bet vienas dalykas yra tobulas. Bendrai yra laikomasi principų, e, kuriuos mes remiame. Tai yra skaidrumo, e, visuomenės aktyvumo dalyvavimo, taip pat nuostatos dėl abipusiškumo ir poreikio padaryti sutarimą daugia šalį. Neturim galimybės tekstą pagerinti, bet aš norėčiau išsakyti socialdemokratų poziciją dėl TISA ir kaip e, tai yra susijęs su ITRE. Dėl e, viešųjų paslaugų mes norėtumėt, kad inta komitetas griežtesnė formuluotė surašytų. EPP e pranešėjas e, inta komitete pateikė švelnesnę formuluotę telekomų nacionalinis traktavimas. Pasirinkta formuluotė gana, miglu, gana aiški ir mes tikimės, kad įtre komitetas sugebės įrašyti daugiau niuansų. Uh, Kalbant apie kitas paslaugas, nuomonėje visiškai jos neminimas. Ir paslaugos, už kurias mes atsakingi savo komitete, tokios kaip energetikos verslo, visų verslų paslaugos, nėra net atspindėtos. Nuomonėje net nekalbama, kaip tysa įtakos mūsų veiklos rytim. Bet bendrai uh, manome, kad viskas yra parašyta per daug tiesiai švies ir mes e, nematome nieko e, tarpinio įrašyta. Prašytume sekretoriato ir pirmininko pagalvoti atidžiau apie šį tekstą. Kai e, kiti pagrindiniai komitetai prašo renkti nuomonės, reikėtų vengti tokių situacijų kaip ši turėtumėm turėti galimybę pateikti visą pusiškai gerai išnagrinėtą nuomonę. Tačiau bet kokiu atveju mes balsuosime už šį pranešimą. Mm. Ačiū, madam. Dabar norėčiau atsakyti ar paaiškinti jums, nedelsiant, kad e, nebūtų daugiau pasisakymų tą kalbą. Supaprastinta procedūra buvo vienintelė įmanoma galimybė, kuri leido nuomonę parengti laiku, kadangi INTA komitetas negalėjo atidėti balsavimo iki gruodžio 10 dienos. Taigi, jeigu norime, kad būtų parengta nuomonė mūsų komiteto e, vardu. Turėjome taikyti supaprastintą procedūrą. Kitais atvejais, aišku, mes esame pasirengę prašyti įprastinės normalios procedūros. Šiuo atveju negalėjome taip pasielgti. Ponas Debaker. E, e. Alde frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš suprantu, kokia specifinė padėtis susidarė. Mes turim kalbėti apie esmę, bet negalim leisti, kad šiuo atveju tobulybė pakenktų ar siekis tobulybės pakenktų. Jeigu norime pritaikyti e, šį tekstą savo, turėtume turbūt pradėti tokius klausimus, kaip šis nagrinėti anksčiau, reikėtų pakeisti procedūrą. Gal prieš galą tą procedūrą galėtume pagreitinti, bet aš manau, kad visos frakcijos turėtų uh, jaustis taip, kad jų nuomonės yra atspindėtos. E, noriu pasakyti, kad visi suvokime, jog šis dosie labai svarbus ir aš kreipiuosi į mūsų komitetą e, ir noriu priminti, kokia yra mūsų kompetencija. Svarbu, kad nuomonę parengtumėm, projektą peržiūrėjau ir didelė dalimi sutinku su pasirinkta pranešėjos e, kryptimi Pora problemų vis tik iškyla, pavyzdžiui, skaidrumas per dėrybęs. Tai yra labai svarbu, jeigu norime išlaikyti mūsų įtaką tokiuose labai svarbiuose dėrybose. Turime kalbėti apie atviros prekybos sistemas, kurios yra nuolat kuriamos. Antras dalykas - mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šiais atvejais. E, tarptautinėse rinkose yra e, didelių veikėjų ir smulkesnių veikėjų. Ir dėrybose dėl TISA mes turėtumėm galvoti apie mažas ir vidutinės įmonės taip pat. Taip pat, kad svarbu kalbėti apie e, didelių įmonių bendradarbiavimą ir e, mažų ir vidutinių įmonių įtraukimą į tą bendradarbiavimą. Aišku, reikia galvoti ir apie e, reglamentuotojų bendradarbiavimą, turėtume pasirūpinti, kad įvairios procedūros, e, licencijos E, būtų riboto skaičiaus ir e, taip pat e, turėtų jos būti prieinamos visoms įmonėms. Aš manau, kad šiam pranešimui pritarsime. Ateityje gal reikėtų prašyti daugiau laiko. Neprašysim, kad balsavimas dabar būtų atidėtas, bet bet kokiu atveju aš pateikiau pakeitimų pagrindinėme INTA komitete. INTA komitetas atspindi mano nuomonę ir mano frakcijos nuomonę. Aš tikiuosi, kad galutinis rezultatas bus pasiektas gruodžio mėnesį. Ačiū, žalieji. Ponas Rainer, šešėlinis pranešėjas. Um, ich möchte auch nochmal darauf. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad supaprastinta procedūra kelia problemų. Aišku, jeigu negalima kitaip, Tai gal tada reikėtų, kad įtrė pirmininkai įsikištų, kad mes galėtumėm tinkamai dėrėtis. Sunkiai ką nors galėčiau be pridurti. Mūsų požiūriu dabartinis pranešimas yra mm, nenuseklus. Viena vertus reikia užtikrinti, kad valstybės narės padarė viską, ką galėjo, kit, Kita vertus, reikia užtikrinti, kad reikalavimai licencijų šal, e, srityje m, mm, nebuvo keliami. Reikėtų daugiau apie tai kalbėti, daugiau viską specifikuoti, daugiau. Padiskutuoti, tačiau dėja to neįmanoma bus padaryti. Vis tik tais padiskutuoti dar turėsime, o dabar kol kas pasakyti dar negalime, ar tokia neaiški formuluotė mums priimtina. Ponas Šofhausa. Ponas pirmininkė. Mes priešiname šiam pranešimui. Pirmiausia, galvojame, kad kalbant apie um, paslaugų analizę, kalbant apie e, turizmą, tai jisai tiesiog bals, bal, baksnojamas pirštu. E, dažnai 80, net 85 procentai būna pertekliaus. Mes taip pat manome, kad jeigu abipusiškumo principas e, bus keliamas, tai tada tas principas netaikomas. Europa yra atviresnė kalbant apie paslaugas. Kodėl tada netaikyti, e, netaikyti abipusiškumo principo ir e, nurodyti muitinės mokesčius? Čia diskusijų net negali kilti. Mes esame prieš viską, kas yra susiję su saugumo nebuvimu arba su, e, kalb, ypatingai kalbant apie užsienio įmonės. Toliau dėl skaitmeninės ekonomikos. Uh, Labai atvirai pasakysiu, kad e, mes, mums labai nepatinka C4 ir C5 punktai, ypatingai tai, kad piln, visiškai draudžiama m, duomenis prievartą delokalizuoti. Mes norime, kad duomenys būtų išlaikomi europinių lygmenių arba nacionalinių lygmenių. Turiu pabrėžti, kad šis pranešimas prašo pilnai uždrausti perduoti duomenis lokalizuotų būdų. Taigi e, visiškai reikia drausti, reikalauti prievartinės lokalizacijos. Mes turime duomenys savo teritorijoje, mums, mūsų saugumui ir suverenimui tai yra būtina, taigi mes balsuosime prieš šį pranešimą. Norėčiau priminti visiems jums ir kolegai Schaffhauser, jeigu jūs nieko prieš kad turizmas neįeina į mūsų e, atsakomybės ir tai yra transporto komiteto klausimas, tik tokia formali pastaba. Ir aš norėčiau paprašyti Europos komisijos atstovo e, iš priekybos generalinio direktorato. Prašyčiau pakomentuoti. Hello, I'm Maria Zuber and I am today here with uh, Jan Willem, so we are both and uh, I'm coordinating uh, for TISA. Aš esu TISA dėrybų koordinatorė ir aš norėčiau pakalbėti vietoj jūsų minėtojo asmens. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir už šią komiteto nuomonę. Labai džiaugiamės, kad šis komitetas susidomėjo TISA dėrybomis. Skaitėme jūsų nuomonę labai atidžiai ir mielai atsakysime į porą jūsų paminėtų šioje nuomonėje klausimų. Pirmiausia, E, prašymas, kad būtų sukurta daugiau skaidrumo. Ir norėtume išskirti porą nuomonėje paminėtų aspektų - reglamentavimo teisė, e, daugia šališkumo nuostata, e, abipusiškumo nuostata ir ryšiai su telekomunikacijų rinkomis. Europos komisija bendrai siekia labai aukšto skaidrumo ligmens ir kaip visose prekybos dėrybose TISA vyksta uh, viešai, e, višta ne viešai, bet ir neslaptai. Tisa dėrybos nėra slaptos. Komisija turi dėrėtis pagal sutartį su specialiaisiais komitetais tarybose, taryboje ir su valstybių narių atstovais, bet to tą darome ir su Europos parlamento nariais. Nuolat pristatome dėrybų eigą. E, su INTA komitetu nuolat susitinkame ir Europos parlamento tysa stebėsenos grupė nuolat gauna naujausią informaciją. Tai grupiai vadovauja ponė Vivien Reding. Uh, Europos parlamentas gauna ir visų TISA dėrybų dokumentų kopijas. Europos komisija nuolat stebi dėrybų e, būklę, e, kai reikia pradeda viešasias konsultacijas ir tokiu būdu parengia galutinę ES dėrybą. Neseniai buvo pradėta TISA interneto svetainė, joje yra pristatomi e, dėrybų rezultatai, pranešimai spaudai ir tvaraus e, poveikio aplinkai vertinimas. Visi tą informaciją gali gauti ir tokiu būdu jūs galite išmatuoti vykstančių dėrybų įtakingumą. Be to atsakome į klausimus, kurie mums atsiunčiami per tą svetainę. Europos tarybos atstovai e, taip pat pateikia savo nuomonę per mūsų svetainę. E, Taip pat vyksta susitikimai su visuomenė, su nevyriausybinėmis organizacijomis, vartotojų organizacijomis, profesinių sąjungų organizacijomis ir kitomis panašiomis organizacijomis. Kitas e, toks viešas dialogas yra numatytas gruodžio 11 dienai. Labai atsiprašau, nes pirmininkas prašo kalbėtojos sulėtinti tempą. Taigi dėl dėrybų esmės mes pritarėme komiteto nuomonė išsakytai nuo e, jūsų tekste. Galiu tik patikinti, kad Europos komisija stengsis užtikrinti, kad dabartinių ir būsimų taisyklių e, taikymui tisa nepadarytų žalos, e, tai turi tarnauti verslo labui. Be to, e, darbo jėgos e, e, standartai turės būti tenkinami ir e, jie neturės būti pakeičiami. Be to, tiesa, netrukdys valstybės administracijai kontroliuoti viešųjų paslaugų tiekimo ir jų organizuoti. Daugam rūpi, kad būtų užtikrinta, jog ES e, netrukdytų viešųjų paslaugų tiekimui jau e, įprasta, kad dar nuo 95 metų GATS sutarties ir kitose dvišalėse prekybos sutartyse e, neįtraukti viešųjų paslaugų, kurias suteikia e, vyriausybės institucijos. Tai yra paslaugos, kurias išskirtinai teikia tik vyriausybė ir turime galvoje tokias paslaugos kaip teisingumas, policija ar kariuomenės paslaugos. ES nuėjo dar toliau ir nuolat kalba apie būtinybę išlaikyti uh, E, visuomenės monopolį e, teikiant komunalinės paslaugas. E, jokia išorės jėga negali reguliuoti tokių dalykų nacionalinio ir vietos lygių, tai padėtis nesikeis. Valstybės pasirašančios laisvos prekybos sutartis gali išlaikyti viešuosius monopol, viešasis monopolijas ir teikti viešasis paslaugas taip, kaip jos nori. Ir galiausiai ES visuomet labai aiškiai savo įsipareigojimuose neįrašo uh, E, visuom valstybės finansuojamų sveikatos, švietimo, e, apsaugos paslaugų ir kai kurių kitų paslaugų, tai nepasikeis. Norėčiau dar pridurti, kad pritarėme bendrajam tikslui įvardintam šioje nuomonėje. Mūsų sprendimas dalyvauti TISA sutartyje nuo pat pradžios e, buvo pagrystas, tai mes norime, kad TISA būtų atvira ir daugia šalė sutartis kai bus parengta pagrindinė dokumento dalis, mes palaikysime, tarsime su jumis dar kartą. Dar dėl telekomų konkrečiai norėčiau pasakyti. Mes norėtume užtikrinti simetrišką prieigą prie rinkos ir susitarti dėl visų pagrindinių principų. Tai neturi trukdyti ES reglamentui ir netrukdys e, e, galutinėms diskusijoms dėl e, skaitmeninės strategijos. Mes džiaugiamės jūsų nuomonę ir jai pritarsime. Ačiū. Um, Labai ačiū. Noriu priminti jums, kad visi prieštaravimai turi būti išsiųsti sekretoriatui raštu iki lakryčio 27.2015 metų dienos 12 valandos dienos, taigi iki lakryčio 27 dienos. Tuomet mes nuspręsime, ar būtina balsuoti komitete gruodžio pirmąją ar ne. Jau aiškinau jums, kokia yra supaprastinta procedūra. E, prieš perinant prie kito darbo turkės punkto susitikimo su komisaru Otingeriu, kuris mums yra labai svarbus, norėčiau pasakyti e, keletą pirmininko pranešimų. Per praėjusį posėdį koordinatoriai nusprendė štai ką. Pirma, koordinatoriai pritarė taikyti aukciono sistemą paskirstant pranešimus įtre komitete tai turėtų būti taikoma nuo 2015 e, m. spalio 13 dienos. Tai e, jau veikia. Štai kokios temos buvo paskirstytos. E, Teisė, kurios ataskaitos energijos vartojimo efektyvumas ir žymėjimo direktyva FDD, neteisė, kurios ataskaitos naujos energetikos rinkos projekto EPP energijos vartotojų SND atsinaujinančių energijos išteklių ataskaita guja teisėkros nuomonės. Emisijos, emisijų mažinimas ETS skirta ALDE, toliau neteisėkuros nuomonės Ines, toliau erdvės pajėgumai APP ir prekyba, prekybos sustarimas dėl paslaugų FDD. Koordinatorį e, nusprendė ir dėl 2016 metų emisijų galite rasti, atsiprašau, nusprendė dėl misijų ir galite jas visas išvysti mūsų tinklalapyje, nesunku jas rasti, e, neskaitysiu jų visų. E, trečia. Trečia, koordinatoriai e, nusprendė, kokie turi būti klausimai 2016 metais. Sąrašas vėlgi yra tinklalapyje ir jį žino jūsų koordinatoriai. Viskas yra visiškai skaidru. Ketvirta, e, nominacijos buvo pasiūlyti koordinatoriai pane Romana Jordan kaip visą teisę atsar narė. Na, e, Tai yra ankstesnė įtreo komiteto narė ir ponas Suvelė prieš kaip pakaitinis narys. Jis taip pat buvo anksčiau pakaitiniu nariu. Jie ja, yra administracinės tarybos kandidatai. Toliau netinkamų kandidatų sąrašas bus, dėl jo bus balsuojama visose komitetuose rytoj 10 val. o rezultatai bus perdodami pirmininkų susirinkimui, būtent jie ir nominuos asmenis. Labai ačiū tiek pirmininko pranešimų. O dabar trumpas pranešimas. Komisaras Günteris Ettingeris jau yra pastate, tad po dviejų ar trijų minučių prie mūsų prisijungs. Jei turite kokių pastabų ar klausimų, panas Rubek. Aš labai džiaugiuosi, kad komisaras atėjo ir norėčiau paklausti, kada bus vertimas visas kalbas dėl vieningos skaitmeninės rinkos. Kada bus konsoliduotas variantas, būtų kaip galima, grei, e, kaip galima būtų greit, gerai būtų, jeigu tai pasidarytų kaip galima greičiau. Turime pasitikrinti ir išsiųsti informaciją. Tai svarbu ne tik jums, pone Rubekai, bet tai aktualu ir kitiems komiteto nariams. Jūsų klausimas labai aktualus, mes jums visiems pateiksime atsakymą.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 Thank you very much. Um, let me open the point number six. Dabar pereisime prie šeštojo darbo atvarkės punkto, tai yra Europos parlamento ir Europos komisijos struktūrinis dialogas. Mūsų svečias šiandieną yra komisijos narys Günteris Sotingeris. Ne pirmą kartą lankotės mūsų komitete. Günteris Atingeris yra atsakingas už skaitmeninės ekonomikos prioritetus, už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę. Komisija dabar imasi teisėkuros žingsnių e, tam, kad e, būtų suvienita skaitmeninė rinka ar net sukurta skaitmeninė sąjunga. Tai yra tokie teisės aktai, kurie visų pirma numato telekomunikacijų reikalavimus, jų modernizavimą, taip pat domenų apsaugos teisės aktus, radio bangų valdymą, taip pat e, konkurencingumo aspektus. Be to, kalbama apie radio bangų E, dažnių valdymą. Kaip žinote, buvo ilgai laukiama šių veiksmų. Reikia, kad mūsų bendravimas bei duomenų perdavimas būtų kiek įmanoma saugesnės. Tam yra reikalinga skaitmeninė infrastruktūra. Pone komisijos nary, daug esate prisėmęs atsakomybės, programa yra labai ambicinga. Jau antrą kartą mes vedame struktūrinį dialogą su jumis. Tikimės, kad jūs mums pristatysite komisijos darbo programą 2016 metams, kurios pavadinimas yra Nėra laiko veikti įprastai. Toks štai įdomus pavadinimas. Pone komisijos nariai, kreipiuosi į Jūs. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Buzekai, ponios ir ponai, parlamento nariai. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad 2016 metai būtų mūsų skaitmeninės ekonomikos sustiprinimo metai. Mes tam rengiamės vykdydami įvairias konsultacijas. Jų rezultatus reikės įvertinti, pasverti O mūsų skaidri darbo tvarkė atspindės Europos komisijos darbą. Aš dabar greitai peržvelgsiu atskirus darbo tvarkės punktus. Yra numatoma labai daug sričių. Daugelis iš jų priklauso būtent jūsų kompetencijos sričiai. Aš pakalbėsiu ir apie tas temas, kurios patenka į kitų Europos parlamento komitetų kompetenciją. Kaip jauna komisija mes suprantame, kad visų problemų išspręsti negalime, tačiau skaitmeninė revoliucija reikalauja veiksmų ES lygių. JAV šioje srityje pirmauja na, kai kalbame apie pasaulinę konkurenciją. Vadinasi, ES privalo atitinkamai reaguoti. Mes privalome nepamiršti ir JAV, ir Kinijos, ir Pietų Korejos. Tai yra tos šalis, kurios dirba skaitmeninėje srityje. Visos šios e, šalis akivaizdžiai pirmauja skaitmeninėje srityje ir nori lyderiauti ekonomikos srityje. Ne tik tai e, konkuruodami su Šiaurės Koreja ar Kuba, bet ir su kitomis šalimis. Jie nori konkuruoti ir savo prekiamis ir paslaugomis. Būtent todėl šiais metais priimami du teisės aktai. Visų pirma, TSM reglamentas, kuriam pritarė didžioji dauguma. Na, šis reglamentas buvo prieš kelias savaitės patvirtintas Strasbūrė. Kita svarbi tema yra traptinklinio ryšio mokesčiai. Mes tikimės, kad 2017 metais bus pasiektas tinklo neutralumas. Tai yra tokia teisinė apibrieštis, kad bus vengiama diskriminacijos, kad bus pasiekta pusiausvyra. Visi pranešėjai bei nariai yra prašomi pasirenkti tam sprendimui. Noriu pasakyti, kad mes, kalbėdami apie skaitmeninį sektorių, visų pirma turime pakeisti savo darbo metodus. Mes komisijoje turime baltasias ir žaliasias knygas arba komunikatus, taip pat turime reglamento projektą, bet prieš pusantrų metų taryboje viskas buvo užblokuota ir dėl to po to e, prireikė keliarių metų Viskas vyksta labai greitai ir mūsų metodai tam nepritaikyti. Mes negalime užtikrinti skaitmeninės lyderystės, jei e, tie greičiai tokie dideli. Reikėtų kitokios darbo struktūros, kuri būtų taikoma per ateinančius metus. Kol daro komisija nepatvirtino pranešėjų, galima būtų suorganizuoti tokį seminarą. Tam, kad vėliau būtų galima priimti sprendimą, tai lyg naujo popiežiaus rinkimas. Procedūra yra pernelyg lėta, labai dažnai viskas yra atidėliojama. Be to mes turime ir transliaciją 2007 metų, kuri jau pasenusi. Kitais metais jau turi įsigalioti teisės aktai. Tam reikia atitinkamos rinkos struktūros. 2016 metais visa situacija bus visai kitokia. Per pastaruosius penkerius metus paslaugos labai pasikeitė, todėl mes privalome veikti greitai, kad galėtume užtikrinti tą skaitmeninį suverenitetą. E, tikimės, kad šiais metais bus e, patvirtinta direktyva. Norime paprašyti jūsų bendradarbiauti ir kompiuterių debesijos srityje. Jei turėsime daug duomenų, jei turėsime išorinį kompiuterių debesiją, tai privalėsime užtikrinti uh, patikimumą. Žmonės turi pasitikėti tais, kurie tuos duomenys saugo. Vadinasi, mums reikia užtikrinti aukšto lygio saugumą, kai duomenys yra saugomi skaitmeniniu būdu. Mes čia galime ieškoti privataus bei viešojo sektoriaus partnerysčių, galime kurti platformą, kuri padidintų Europos kibernetinį saugumą tai galėtų sustiprinti rinką ir paskirstyti tą atsakomybę skirtingoms šalims. Mes tikimės, kad kitais metais jau turėsime komisijos teisės aktų pasiūlymus, kurie atitiks jūsų interesus. Aš jau paminėjau pirmąjį projektą, kuris yra skirtas autorinių atsių sričiai. Komisija taip pat numato antrąjį paketą 2016 metams. Mes norime, kad būtų užtikrinta pusiausvėra tarp intelektinės nuosavybės, tai yra žurnalistų, autorių, filmų režisierių, kompozitorių, muzikantų, dainininkų, visos kūrybinės ekonomikos ir vartotojų iš kitos pusės. Norime, kad būtų rasta pusiausvėra Siekiama užkirsti kelią piratavimui ir tinkamai atlyginti autoriams. Telekomunikacijų reglamentavimo pagrindas taip pat turės būti peržiūrėtas. Kalbant apie telekomunikacijas, privalome nepamiršti naujų žaidėjų ir techninių pokyčių. Turime numatyti koks bus teisinis poveikis, tarkime, spektras, dažnių paskirstimas. Mes e, norime koordinuoti finansus, norime viską harmonizuoti. Norime rasti atitinkamą programą, norime numatyti grafiką. Pavyzdžiui, Jeigu 2020 metais turėsime automatizuotus automobilius, tai privalome užtikrinti, kad žmonės neturės švaistyti laiko. Būtina, kad vyktų koordinacija, kad nebūtų vėlavimo kai kurie jau norės investuoti ir tai sukels didžiulės eilės prie nacionalinių sienų. Kalbant apie spektrą, mes kalbame apie 5G. 4G e, buvo revoliucija, 5G taip pat bus revoliucija. Mes kalbėsime apie nano sekundės. Kai bus pereita prie 5G, e, tai tada bus perduodami astronominių duomenų kiekiai. Įvair, įvairiomis formomis, B2B, B2C ir taip toliau techniškai, kalbant, viskas taps įmanomu. 570 e, milijonų biudžete dabar yra įmanoma visiems tam e, poreikiu patenkinti. Mes Žinome, kad pramonė pažadėjo mm, penkis kartus daugiau, e, Alkatelis, Nokia, Ericssonas ir kiti. Pietų Koreja, Koreja taip pat yra pasirašyti partnerystės susitarimai, kas, leiks, kas leis 5G įdėkti į rinką su Koreja, Pietų Koreja, Japonija ir Kinijos liaudės Respublika kol kas su Amerika, tebe diskutuojama su Taivanu. Bet kokiu atveju, kalbant apie 5G, mes tapsime varomąją jėgą, perdodant duomenis ir veikiant skaitmeninėje rinkoje. Labai svarbu padėti pavėgėliams strategijos 2020 kontekste, kalbant apie infrastruktūrą, inovacijas, tikrai įmanoma, kad ES sumažins lėšas, kadangi pinigus reikia skirti kitoms reikmėms. Mums e, reikia saugoti savo konkurencingumą, tačiau kalbant apie pabėgėlius, reikės pagalvoti ir apie juos. Ulm, Exachapel, Münchenas, Grenoblis turėtų užtikrinti maksimalų kibernetinį saugumą. Tokiu būdu dar galės padidėti duomenų perdavimo sparta. Visa tai turėtų būti padaryta per 80 metų. E, į tą darbą turėtų įsitraukti ir Google, ir Amazonė, o mes turime patenkinti jų lūkesčius. Jie tikisi daug iš mūsų ir mes turime pateisinti tuos lūkesčius. kalbant apie iPerformance Computer, pasaulyje yra dešimt didelių centrų. Europoje iš pradžių buvo penki, mes turime dar daugiau padaryti, turime daugiau investuoti. Galbūt mums tą pasiekti padės Junkerio planas, o galbūt ir valstybės narės galės kažkaip tai savo iniciatyvą dar pasidarbuoti. Mes sukūrėme pramonės numerizavimo, skaitmenizavimo tinklą. Visa tai remia ekonominės organizacijos ir skaitmeninis sektorius. Visa tai vadinasi um, įvairiais pavadinimais įvairiose šalyse. Aš manau, kad europiniu mastu galima tas programas sujungti, mes jau du posėdžius šias temas nagrinėjome ir iki kitos spalio dar kartą viską aptarsime ir pažiūrėsime, ką europiniu mastu jau įgyvendinome, o ko ne. Kas europiniu mastu turi daugiau, didesnės prasmės, o kas daugiau prasmės turėtų uh, nacionaliniu mastu dėl politikos, dėl standartų nustatymo, dėl to, ką daro pati pramonė. Taigi iki um, balandžio kitų metų visą tai turėtų būti padaryta. Toks yra mano tikslas. Frankfurte vyko automobilių mugė. Ta mugė Buvo labai didžiulis susidomėjimas tad mugė, nepaisant e, Volkswageno krizės. OEM, ACA, sunkvežinių gamintojai buvo pakviesti į šią parodą. Ir buvo pradėta kalbėti apie paneuropinį veikimą, kuris e, turėtų išplisti visoje Europoje. Barcelonoje mes norėtumėm aptarti, ką priklauso Europai padaryti telekomui, o ko, o ko ne. Mes taip pat kalbėjome apie geoblokavimą ir apie priekybą internetu. Dabar nebėra priimtina, kad iš Briuselio yra užsakinėjama dėžė, vyn, vyno dėžė, pavyzdžiui, iš Bordo ir tas vynas keliauja visai per kitus miestus. Mums reikėtų atidaryti tokią, atverti skaitmeninę rinką, nepaisant, kur yra tos priekybo vietos. Vieninga rinka. Spotify ir Amazon, e, Netflix yra konkurentai. Ir čia reikia savęs paklausti, ar mums reikalingos europinės taisyklės tam, kad konkurencija būtų teisinga. Lygiai tas pats pasakytina ir apie audiovizualinės paslaugas. Mes e, laukiame pasiūlymų dėl šios ryties modernizavimo iki vasaros. Ir BBC, ir France Television, ir DDT, visi kanalai turi laikytis tam tikrų kanalų, e, tam tikrų m, mm, taisyklių, tam tikrų apribojimų, jie turi atsižvelgti į tam tikrus orumo kokybės standartus. Atsiranda naujų konkurentų, tai yra turinio nešėjai, nepriklausomai kokio turinio, Ir visiškai nesvarbu tiems naujiems linkos dalyviams, kad negerbiamo žmogaus teisės, propaguojamas smurtas, jie bet kokią kainą nori prasiskverti į rinką. Ir jeigu tokie dalykai, kuriuos paminėjau, rinkoje vis tik yra, tai kažkaip reikėtų požiūrius derinti. Dabar mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Tik prieš tai aš norėjau dar keletą minčių išsakyti. O jeigu norite išsamiau susipažinti su mūsų darbu, galite susisiekti su mūsų tarnybomis, tada susipažinsite su viskuo išsamei. Turiu ilgą kalbėtojų sąrašą, labai gerai, tačiau paprašysiu jūsų kalbėti trumpai. Pone Dekastilio, EPP vardu. Dėkoju pirmininkė, norėčiau, pirmininkė, norėčiau padėkoti ir komisarui. E, džiaugiausi, kad kalbu šiame komitete. Noriu pasveikinti komisarą bei komisiją, komitetą, kad galėjo tokią plačią programą pristatyti 2016 metams. Tikrai puikia pamoka kad šioje srityje, kaip sakė komisaras, negalima prarasti nei minutės, kad reikia ieškoti kažkokių tai formų, kaip dirbti, visą, kas nereikalinga palikti nuo šalyje, susitelkti ties turiniu, ties kiekvieno teisės akto pasiūlymo turiniu, kur pateikė komisija. Manau, kad komisija tikrai žengė gerą žingsnį šią linkmę, nes E, kol kas dabar net negalima pasiekti susitarimų. Taigi būtent taip turime šnekėti, komisarė. Su taryba taip turime šnekėti ir taryba taip turi galvoti, e, taryba turi nubrėžti atitinkamus kelius, kad uh, nebūtų tokio lygio susipriešinimo. Aš čia turiu galvoje dažnius, nes dažniai visą laiką kelia didžiulių problemų. Čia galima atsidurti tokioje situacijoje, kad, e, e, kad, kad atsidarė, pasidarys didžiulis susipriešinimas. Tiesiog reikėtų pasižiūrėti kad parlamentas sektų kiekvienos direktyvos apimti, kad kiekvieną kartą nebūtų atveriama Pandoros skryne, nes iš jos bet kas bet kada gali išlysti. E, bet kokiu atveju reikia siekti susitarimo ir eiti į priekį. O um, Europos ekonomikai, jos konkurencingumui būtinai reikalinga uh, skaitmeninė rinka, stipri skaitmeninė rinka. Prieš trejata metų skaitmeniniai klausimai bei technologijos, komunikacijų klausimai buvo tik telekomunikacijų sryčiai skiriami. Dabar didžioji pramonės dalis bei paslaugų dalis domisi šiais klausimais, nes antraip, jeigu nesidomėtų, negalėtų būti konkurencingi, tiek kalbant ir apie automobilius, ir apie e, sveikatos e, sritį, apie energetiką ir daugelį kitų sričių. Taigi šiuo atveju manau, kad komisijos pateiktas pasiūlymas ir didžiausias klausimas yra tas, kokią čia pridedamąją vertę duoda, e, jungti, e, duoda Europą. Aš norėčiau pabrėžti, kad svarbiausias dalykas yra dažniai, nes dažniai e, leidžia apskaičiuoti, e, kokio platumo juosta reikalinga. Tai labai, tai būtinas dalykas vystant mobiliajam ryšiui. Taip pat reikia nepamiršti, kad raumingo rinką reikės peržiūrėti. Yra tam numatyta jau data, kad būtų gal, ir galų galę reikia priimti prie roamingo panaikinimo, prie tarptinklinio tyš, ryšio panaikinimo. Ačiū pirmininkė. E, labas vakaras, gerbiamas komisijos nariai. Visų pirma, dėkuoju už tai, kad pristatėte šį prioritėtų sąrašą. Jis didelė dalimi tenkina mūsų lūkesčius ir parodo, kad mums tikimybė pasiekti tikslų yra gana didelė. Porą komentarų. Pirmiausia, kalbant apie autorinių teisų reformą. Tikiuosi, kad e, pavyks kartą ir visiems laikams atsikratyti kenksmingo principo, nepaprastai kenksmingo principo, siejamo su uh, geografinės vietos apribojimais. Vadinasi, pagal tai e, vartotojas, o ne paslaugų tiekėjas susiduria su geografiniais apribojimais. Antras dalykas. Jūs paskelbėte, e, kad ateityje bus parengta direktyva dėl debesų e, kompiuterijos ir interneto saugumo. E, Man bus labai įdomu tą direktyvą paskaityti. E, debesų reguliavimas yra labai gerai, nes tai reikš pigesnės paslaugas, geresnės paslaugas, bet kila klausimas, kaip mes tai galėsime apsaugoti. Dabar m, mm, sakome, kad 28 valstybės yra gal 100 domenų bazų ir 10 skirtingų e, debesijos paslaugų. Apsauga yra esminis reikalas, nes e, debesyse bus saugoma visa esminė jautri informacija, asmeninė informacija. Ir todėl apsauga yra nepaprastai svarbi. Jau nekalbant apie tai, kad tie debesys galbūt greičiau nebebus ir Europoje. Antras dalykas - saugumas Jūs minėjote saugumą ir aš pakartosiu tai, ką jau esu sakęs karys, ką sakau kiekvieną kartą, kai sutinkame. Visi svajojame apie tą minutę, kai kiekviena įmonė e, vykdanti internetinius mokėjimus, operacijas ar e, duomenų perdavimą bus įpareigota viešai pristatyti savo apsaugos standartus. Ar tai bus dviejų žvaigždučių apsauga, trijų žvaigždučių ar penkių žvaigždučių apsauga. Kiekvienas pilietis turi žinoti, kokias paslaugas jis naudoja ir turi suvokti, e, kokią e, kokio saugumo yra tos paslaugos. Na ir paskutinis pastebėjimas dėl e, dažnių spektro. Aš žiūrėsiu, kad jūs pritarėte mūsų tikslams. Aš, mes remiame jūsų sieki, kad Europa turi pasivyti Junktinės Amerikos valstijas, Koreją ir Japoniją. Tačiau Taip pat Europai yra labai svarbu e, išlaikyti buvo tą e, mobilio ryšio GSM standartą. Dabar atrodo mes prarandam lyderystės e, pozicijas šiame sektoriuje. Mes jau dabar kalbam ne apie 4G, o apie 5G standartą. Mes turėtumėm sukurti 5G standartą visur ir tą reikia padaryti greitai ir teisingai. E, Taip mes išliksime lyderiais ilgiau. Dar kartą dėkoju už jūsų atvykimą ir pasisakymą. Ter. ECR atstovas ponas Henkelė, vicepirmininkas. Also ich war eigentlich gar nicht. Aš e, tiesą sakant neparengiau jokio klausimo jums, bet e, kadangi sėdi tiesiai prieš akis, tai norėčiau pateikti e, vieną pastebėjimą. Praeitą savaitę Lisabonoje apie tai kalbėjome. Mes visi norime pasivyti Junktinės Amerikos valstijas. Mes visi norime, kad Pietų Koreja ar Kinija mūsų neaplenktų. Tačiau jūs, galbūt kaip komisijos narys, šioje E, labai svarbioje ir fantastiškai įdomioje srityje turėtume būti griežtesnis pats savo. Aš galvoju apie Europos komisijos informacijos technologijas. Yra labai daug programėlių elektroniniai vyriausybė, jos yra labai svarbios e, ir manau, kad būtų geriau, jeigu komisija pati uh, taptų griežtesnė ir daugiau reikalaujančia technologijų vartotoja. E? Ačiū, ponė Henkel. Toliau Alde frakcijos vardu, ponė Kalas. Thank you. Ačiū. Dėkoju už tai, kad e, pristatėte darbo programą. Viena tema jūs labai aiškiai pasisakėte. E, iki kalėdų paskelbsite autorinių teisų reformą. Žiniasklaidoje girdėjome pasisakymų, kad Europos komisija ketina e, autorinės teisės išplėsti apimant hiperjungtis. Ar jūs šiame komitete galėtumėt patvirtinti, kad tokio plano neturite, kad Europos komisija nekatina to daryti, nes internetas turi išlikti atvira bendravimo ir inovacijų platforma? Thank you very much. Labai ačiū. Ponas Raiman Žalių vardu. Yeah, Ačiū labai, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai. Norėčiau iškelti temą, kuri sukėlė e, daug emocijų aktyvistų tarpe. Turiu galvoje jūsų pranešimą apie autorinės teisės. Kaip ketinate šioje srityje elgtis ir kaip galėsime aktyvistus įtraukti į jūsų pristatytus projektus? Jūs pats kalbėjote apie tinklo neutralumą ir aktyvistus įvertinote kaip tinklo talibaną e, po to, kai plenarinė posėdė buvo priimtas sprendimas. Iškart po to sprendimo vienas iš Vokietijos transliuotojų e, pasakė, kad būtent tinklo talibano jie labiausiai ir bijojo. Norėčiau sužinoti jūsų reakciją. Kitas dalykas, ką galvojate apie e, projektus 2000, planus 2016 metams. Kaip galėsime įtraukti pilietinę visuomenę, kad išvengtume tolesnių katastrofų? Ačiū, ponė Ernst Guja vardu. Labai ačiū. Labai džiaugiuosi matydama jūs komitete. Gerai, kad e, su jumis galime padiskutuoti, tai yra būtina. Man ypač rūpi dvi temos. Tiesą sakant, dėl jų labai neramu. Vienas dalykas yra geografinis blokavimas. Nuolat apie tai kalbame. Visi sako, kad e, nesažininga tokia procedūra, reikia, jos, reikia tuo apribojimu atsikratyti, tas blokavimas neturi egzistuoti, jokių barjerų turi nelikti, bet aš ne visai tą suprantu. Kaip tas gali e, atrodyti praktiškai? Kaip jūs ketinate įgyvendinti tai, apie ką kalbate? Mes gana skeptiškai tai vertinam. Manome, kad e, geografinis blokavimas bendrai yra abejotinas dalykas. Galbūt galėtumėt šiek tiek savo minčių tą temą išsakyti. Ir antras pasibėjimas, aš pakartosiu tai, ką sakė prieš mane kalbėjusysis. E, praėjus vienai dienai po sprendimo dėl tinklo neutralumo Europos, e, Europos parlamente e, televizijos transliuotojai, telekomunikacijų operatoriai pradėjo kalbėti, kad turi būti nustatytas tam tikras dažnių diapazonas ir panašiai. Net naujos įmonės, kurios yra priklausomos nuo specialių paslaugų, nu, dėl to nukentėtų, joms reikia geresnės kokybės. Ir todėl reikėtų paklausti, apie, kokio, apie kokią kokybę mes kalbame. Nes dabar atrodo, E, egzistuoja tam tikras e, prieštaravimas. Kalbama apie skaitmenės visuomenės plėtrą, bet e, toks sprendimas, apie kurį jūs čia kalbate, būtų kenksmingas, ypač naujoms verslo įmonėms. Ką darysite, kad tokios įmonės nenukentėtų priemus šį reglamentą ir kitus komisijos teikiamus sprendimus? Ačiū EMF vardu, ponė Kabel. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos narijo Tingeri. Labai ačiū už jūsų pasisakymą. Aš irgi manau, kad reikia keisti e, procedūrų e, tempus. Neužten, ne, negalim savo leisti penkerius ar šešis metus e, paukoti tam, kad teisės aktas būtų įgyvendintas Europos Sąjungoje. Tada Europa atsilieka nuo kitų pasaulio dalių. Aš tikiuosi, kad jūsų pasirinktas būdas, darbo būdas bus sėkmingesnis. Jūs paminėjote darbo programą, mes visi suprantam, kad tai yra labai svarbu, bet man labai rūpi ypač nauja e, reglamento bazė, e, kuri bus peržiūrėta dėl telekomunikacijų, ypač dėl dažnių paskirstimo. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Jūs kalbėjote apie 5G standartą, tam reikės dar daugiau dažnių. Reikės labai daug pinigų, kad galėtų būti sukurtas tinklas ir naujos technologijos reikalingos tokiame tinkle. Aš tikiuosi, kad jūs tą galėsite padaryti e, pasitelkę 5G e, e, viešąją ir privačią partnerystę. Bet akivaizdu, kad reikės daugiau lėšų. Daugiau negu dabar yra numatyta. Jūs esate visiškai teisus. Europa turi tapti lyderę pasaulyje. Ji turi nustatyti standartus, o ne korejiečiai. Jie jau paskelbė, kad olimpinių žaidinių stadione bus 5G. Taigi mes turim kartu galvoti apie dažnių paskirstimą, apie naują spektrą. Labai daug ekspertų apie tai kalba. Ir yra minima 3 milijardų suma bus parengtas naujas, e, nauji reikala, bus parengti nauji reikalavimai duomenims. 5G projektas nėra tik Europos masto. Jūs teisingai pastebėjote, kad labai svarbu yra sutelkti tinklo platformą ir e, pramonė 4.0. Aš tikiuosi, kad iki 2016 metų pavasario tas bus padaryta, nes mano nuomonė tai yra itin reikšminga. Turime nustatyti standartą visam, visai Europai. Austrija be abejo jums pritars, aš esu tikras, kad ir kitos valstybės tą padarys. Europa negali prarasti lyderės pozicijos pasaulyje šiuo požiūriu. Ačiū. So o dabar periname prie vadinamųjų kitų kalbėtojų. Vanko López, prašau. Muchas gracias, presidente. Gracias, comisario. Uh, Eh, que ha de nuevo ratificado los. Ačiū, džiaugiuosi, kad patvirtintos buvo temos, ties kuriomis dirbs e, komisija. Norėčiau dar keletą dalykų paminėti, kas mane neramina. E, komisarai kalba apie COP ir RAI. Mes dabar e, žiūri, dėl copyright, dėl, dėl autorių teisių, dėl reglamento E, autorių teisų perkelimo. Ką Jūs galvojate apie tą autorių teisų perkelimą? Tai čia pirmas klausimas. Toliau e, Volkswageno skandalas atrodo, kad jisai nesibaigiantis. Mm. Didžiulė rizika atsiranda, kai e, pramonė šitaip. E, kai, kai pramonė šitaip e, yra globalizuota. Mes puikiai suprantame, kad reikia harmonizuoto um, teisinio pagrindo. Ar galite pasakyti, ką jūs konkrečiai darote, kad tai būtų sureguliuota? Teisinė platformų sąranga turi būti numatyta, kad būtų išvengta nelojalios konkuren... nesažiningos konkurencijos. Mm, Buvo e, paminėtos labai didelės europinės organizacijos ir jeigu yra kokia nors e, sritis, kurioje reikia veikti, tai būtent šis sritis. Ar yra kokių nors e, veiksmų numatytų iš komisijos pusės? Harmonizuoti harmonizuoti varžytinės europinių mastų ar kažkaip tai harmonizuoti e, jų rengimą. Pone Sanders, ačiū. Pone komisarė, aš visiškai pritariu Jums, kai sakote, kad reikia, jog būtumėm, kad organizuotumėmės visi kartu visos 28 šalis. Šiandieną Prancūzijoje atsiranda naujų ekonominių galimybių, kurios yra susijusios su skaitmeninė rinka. Visa tai buvo pristatyta ir netgi buvo numatyta e, Prancūzijos ir Vokietijos konvergencijos darbo tvarkė. Tai yra labai geras dalykas, tačiau aš prisipažinsiu, kad vis tik tais būčiau norėjusi, kad tai būtų 28 valstybių konvergencijos sąjungos darbo tvarkė. Čia norėčiau grįžti dabar prie europinės, europinio lygmens. Šiandieną daugelįje šalių yra atsiradęs didelis atotrukis tarp piliečių ir Europos Sąjungos. Apskritai paėmus didžiulis atotrukis. Kai važiuoju susitikti su žmonėmis, tai suprantu, kad skaitmeninės rytis yra tokia rytis, kuri E, gali žmonės priversti norėti daugiau Europos. Tai tokia sritis, kuri gali sutaikyti piliečius su Europa. Kai kalbame apie e, raumingo išlaidas, tai yra konkretus dalykas, žmonės tą supranta ir labai entuziastingai viską žiūri. Taigi aš turiu tokią tendenciją, kad tikrai e, teigiamai žiūrėčiau į skaitmeninę sritį, esu įsitikinusi, kad čia yra visai Europai e, puiki proga, kurią reikia pasinaudoti. Bet kaip padaryti taip, kad vėl neatsirastų atotrūkio papildomo dar tarp tų žmonių, kurie eis skaitmeniniu keliu, kurie turi tam priemonių e, ir lėšų ir tų, kurie to neturi. Tarp tų valstybių, kurios mato, e, kaip plečiasi skaitmeninės paslaugos ir kaimo vietovių, kur taip pat galima pasinaudoti progą ir labai išplėsti skaitmeninę rinką. Thank you very much. Labai dėkoju. Ir e, toliau panas Saudargas. Gerbiamas, e, gerbiamas komisarė, e, labai ačiū už, už aišku pristatymą. Aš noriu, kad jūs pakomentuotumėt dviem tokiais aspektais E, jau buvo paminėta apie saugumą kibernetinį. Jūs minėjot ir kolegos minėjo, ir yra dirbama ir aišku. Bet yra du dalykai. Štai kibernetinis saugumas yra labai daugiaplanis, kaip ir skaitmeninė erdvė. Ir ten veikėjai, kurie įgyvendina saugumą taip pat yra labai įvairūs. Jūs minėjote ir privačios struktūros, be abejo, būtinai svarbu, valstybės narės pačios užsiminėja ir Europa turi savo uždavinius. <clears throat> Užsiminėja e, e, saugumo ir karinės struktūros, bankai ir, ir taip toliau. Tai ar jums atrodo štai paskirstimas tų funkcijų ar suderinimas, balansas šiuo metu yra patenkinamas, ar reikia ką nors daryti? Ir ein, antrų požiūrių e, norėčiau jūsų e, komentaro, taip pat saugumą mes dažnai reaguojam, kada koks įvykis įvyksta. Bet iš tiesų e, tai, kas yra nematoma, toks paslėptas latentinis e, už, užterštumas ar užvaldymas e, e, visos kibernetinės erdvės yra turbūt daug svarbesnis. Va, ar kas yra žvelgiama į šitą pusę, ar ten irgi yra patenkinamas šiuo metu darbas su to, kas neįvyko, kaip užkirsti kelią, profilaktika, kaip sakant išvalyti užterštą kibernetinę erdvę ir kokie, kokie jūsų planai. Štai tais dviem aspektais galbūt kokį nors komentarą iš jūsų pusės. Labai ačiū. Thank you very much. Mr. Balčytis, next speaker. Ponas Balčytis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, labai malonu matyti naujoj e, naujose pareigybėse, kur atsakingas ne tik tai už energetiką, bet dar, aš manau, svarbesnį, tai skaitmininė darbo atvarkė. Mano klausimai būtų tokie. Iš tikrųjų buvo paminėta, kad 28 ES valstybės turi skirtingą kompiuterizacijos lygį, skirtingą supratimą ir mentalitetą šitoje srityje. Ir ar jums netrodo, kad tai bus vienas iš pagrindinių kliučių, kur mes negalėsime labai greitai pasiekti norimos pažangos? Antra, buvo minimas ir aš manau, čia visi tą puikiai suprantam, e, ne tik tai kibernetinį ir visapusišką saugumą. Ar vyksta kai kurio, kokios tai dėrybos su Kinija, Indija, Rusija ir kitais pasaulio didžiausiais e, žaidėjais šitoje srityje dėl tam tikrų principų nustatymo ir kad jų būtų laikomasi ateityje. Trečias klausimas dėl kompiuterinės debesijos. Kaip žinia, bus reikalingas papildomas duomenų saugyklas ar tą klausimą priims privačios kompanijos kaip Google ir panašiai, ar vis dėlto Europos komisija taip pat kišis į šito klausimą, nes tai irgi taip pat bus arba gali būti susijęs su energetiniu ir kitokiu ir iš viso e, skaitmeniniu saugumu. Ir paskutinis klausimas dėl geografinio blokavimo. Aš manau, kad tai bus neišvengiama, norint apsaugoti ir mūsų ES interesus ir kitų valstybių taip pat suinteresuotumas tą padaryti. Ačiū labai. Thank you very much. Madam Kum. Labai ačiū, panė Kompanatri. Labai ačiū. Aš vėlai atvykau, tačiau e, klausiausi e, jūsų kalbos. Man atrodo, kad kontekstas yra teisingas. Džiaugiuosi, kad komisija yra įsipareigojusi veikti plačiai, pasitelkti inovacijas ir ginti ES pramonę. E, tačiau e, kyla klausimas, ar kalbama ne vien tik tai apie superkompiuterius ir automobilius. Aš manau, kad mums reikia prisitaikyti prie skaitmeninių e, galimybių. Man atrodo, kad reikia daugiau dėmesio skirti vartotojams, pristatymams ir panašiai. Kalbant apie 4.0, tai yra Vokietijos iniciatyva, bet ES iniciatyvas dar būtų galima sustiprinti. Mes dabar dirbame šiuo klausimu Europos parlamente. Aš labai pritariu naujoms inovacijoms 5G taikymui, tačiau e, noriu tikėti, kad nebus skaitmeninio susiskaidimo Europoje. Tad kyla klausimas, kaip mes galime apimti visą Europą, ne vien tik tai didžiuosius miestus, kur e, ta sąveika yra tinkama. Teisės aktai yra pasenę. Ten yra netgi tokių dalykų kaip e, viešųjų telefonų prieinamumas Tad kyla klausimas, ar reikia tai atnaujinti, ar yra kažkokia kita geresnė priemonė, kas paskatintų investicijas, tam, kad išvengtume to susiskaldimo tarp turtingesnių ir vargingesnių rajonų Europoje. Labai ačiū. Pane Toja. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau ir aš tarti keletą žodžių, nes kolegos irgi pasisakė. Pirmiausia, norėčiau paprašyti komisaro, kad komisija labai atidžiai prižiūrėtų, kas vyksta po to, kai bus patvirtinta komunikacijų rinka. Kadangi Labai sunku buvo tą patvirtinti ir taryboje, ir parlamente buvo ilgos diskusijos. Dabar mes norime, kad viskas vystytųsi kaip galima greičiau. Kai kolega m, mm, paminėjo euro rinkos, regionų rinkos reformą, tai čia reikėtų irgi veikti ir priimti aiškius įsipareigojimus piliečių atžvilgių. Kolega iš Vokietijos minėjo, jog e, telefono operatoriai sako, kad reikia tam tikrą greitį užtikrinti, o užtikrinant tikrą greitį ir kaina atitinkamai koreguojama. Tai šia prasme tekste yra netikslumų. E, dėl srautų Čia irgi reikėtų, kad būtų atitinkamai vystoma veikla, kad e, darbas būtų atliekamas, nes antraip vėl bus tik šnekos, o realybėje nieko naujo. Reikėtų pasižiūrėti, kas vyksta įvairiose šalyse, jeigu sakomi vieni dalykai, o ir įgyvendinami kiti. E, dabar strategija 4.0. Kai kurios valstybės juda, kitos e, mažiau juda arba visai nejuda. Europa turėtų daryti kažką, kad šioje srityje pasistumėtumėm į priekį. Paskutinė kalbėtoja, ponė Van Einhoinsen. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos narė Tingerė, labai džiaugiuosi, kad atvykote į mūsų komitetą. Džiugiausi tuo, ką jūs pasakėte, ypač kai jūs kalbėjote apie tas kvantum technologijas. Labai svarbu, kad mes kaip Europa veiktume strategiškai, kad nepaliktume visko JAV ir Kinijai. Galbūt jūs skaitėte straipsnį Financial Times spalio 22 paskelbtą. Jo pavadinimas buvo Atsiprašau, Einšteinai, panašu, kad Spook Action yra realu. Ten buvo kalbama apie tyrimą, kuris parodė, kad kvantumų sąsaja yra įmanoma. Tai reiškia, kad dideliu atstumu atskirtos dalelės gali tiesiogiai veikti viena kitos e, elgesį. Ir tai yra baisu, nes kažkada Einšteinas tai vardijo kaip šiurpų veiksmą. Panašu, kad šis dalelių e, susijimas gali padėti saugiai, užtik, saugiai laikyti duomenis. Labai svarbu, kad mes pasinaudotume šią technologiją, o ne kitos pasaulio šalis. Turiu Jums porą klausimų. Tikiuosi, kad Jūs pritarsite mano nuomonėje. Mums reikia kvantinių technologijų ES. Aš tikiuosi, kad jūs simsitės veiksmų šioje srityje. E, pirmininkas jau griežtai mane žiūri. Ar jūs manote, kad kvantiniai tyrimai nusipelno papildomo finansavimo pagal Horizontas 2020 2017 metams? Ačiū. Uh, much, madam. Labai ačiū. Labai aukšto lygio klausimas, Einšteinas ir visi kiti. Norėčiau paprašyti komisijos nario atsakyti. Lauksiu taip pat jūsų pastabų. Security. Ist für mich die jetzt Kalbant apie duomenų saugumą ir kibernetinį saugumą, informacijos saugumo direktyva yra pirmas žingsnis. Aš norėčiau, kad būtų sukurta visa ES skaitmeninės kultūros sistema. Tam reikia atitinkamų teisės aktų ir privataus bei viešojo sektoriaus bendradarbiavimo. Kalbant apie duomenų infrastruktūros vartotojus ir kibernetinio saugumo industriją, tai esu įsitikinęs, kad per mūsų kadenciją pamatysime, kad bus labai daug dėmesio skiriama direktyvai. Visų pirma, bus kalbama apie tokią infrastruktūrą kaip dujos, vanduo, elektra, eismo centrai. Mes privalome čia po truputį judėti į priekį ir vis plėsti skaitmeninės paslaugos, kurios yra naudingos visuomeniai. Manau, kad mes turėsime ir įvairią programinę įrangą, kuri bus tinkamai patikrinta ekspertų. O komisija galės nurodyti, kad iš tikrųjų tikrųjų yra užtikrinamas didžiulis kibernetinis saugumas, juk piliečiai nori būti tikri, kad tas saugumas egzistuoja. Buvo klausima apie ES institucijas, parlamentą, tarybą ir duomenų apsaugą bei infrastruktūrą, duomenų laikymą bei infrastruktūrą. Mes e, turime skaitmeninės ryties generalinį direktoratą, jis e, turi po savo padalinį Luksemburge ir e, Bruselėje. ES mes taip pat turime specialią komandą generalinėme direktorate. Turime savo ekspertus, kurie labai aukštų lygių dirba kibernetinio saugumo klausimais. Jie yra atsakingi už institucijų paslaugas. To nebuvo prieš penkerius metus. Visgi dabar mes turime puikų duomenų saugumo lygį. E, turime agentūrą ir Atenuose. Ji yra puikus mūsų patarėjas, taip pat ji pagelbėja ir nacionaliniams duomenų apsaugos centrams. Visą tai prisideda prie paslaugų visuomeniai. Deja, dėl netinkamos finansavimo politikos daugelis iš ekspertų vietų nėra finansuojamos. E, tik tai kai kurie iš mano darbuotojų yra nuolatiniai darbuotojai, o kiti yra laisvai samdomi darbuotojai, kurie turi laikę apribotas sutartis. Aš situaciją suvokiu aiškiai. Mums reikėtų 500 ar 800 nuolatinių darbo vietų, mes jų neturime. Atsižvelgdama į dabartinius laikus, komisija privalo mažinti savo išlaidas. O todėl mes tiesiog apgaudinėjame save, kad taip galima daryti pažangą. Aš tikiuosi, kad vidurinio laikotarpio peržvalga leis mums kitaip įvertinti skaičius. Jei neturėsime nuolatinių darbuotojų, jei samdysime IBM, Hewlett Packard ir kitus, tai mes e, tiesiog nebūsime pakankamai patrauklus darbdavys, neturėsime to tinkamo pagrindo. Teiksime sutartis e, firmoms, bet e, joms tie, mūsų pasiūlymai nebus įdomus, tie siūlymai dirbti Luksemburgė ar Briuselėje. Tie specialistai vyks į Šanhajų ar kitas šalis. Aš nemanau, kad mes galime užtikrinti e, tokį patį konfidencialumą. Mes dirbame komisijoje ir norime, kad būtų užtikrinama prieiga kitiems Didžioji dauguma priėmė atitinkamą sprendimą ir mano supratimu e, tai yra labai klaidinga. Čia aš kalbu apie tinklo neutralumą. Vokietijos e, telekomas e, viena trečioji jo priklauso Vokietijai. Norėčiau pasižiūrėti, ką gali telekomai nuveikti ir ką ne. Visgi taryboje buvo vieningai viskam pritarta, taip pat kaip ir taryboje. Aš nesu diktatorius, mes esame demokratija. Visuomet yra reikalingas atitinkamas procesas. Mes dabar pirmą kartą turime reglamentą. JAV tai yra tiesiog sprendimas kuris gali būti pakeistas bet kuriuo metu. O mes turime teisės aktą, kuris nurodo, kad negali vykti jokia diskriminacija. Socialinės paslu, socialinių paslaugų tiekėjai gali e, pasinaudoti e, tomis nuostatomis, kai tai yra tinkama. Aš galiu pasakyti ir rinkos stebėtojams, jei bus kažkokių pažydimų rinkoje, e, tai bus galima teikti pasiūlymą atnaujinti tekstą, kuriame yra kalbama apie tinklo neutralumą busimame reglamente, tačiau kalbant apie dabartinį reglamentą, kuriuo yra saugoma apsaugoti piliečius nuo diskriminacijos, tai jau yra užtikrinamas didesnis saugumas negu seniau, jei tik tai valstybės narės viską tinkamai kontroliuoja. Tiek jos, tiek mes viską didžiai stebėsime. Dar vienas dalykas. Aš nieko nebandžiau išvengti. TSM pasiūlymas jis kyla iš ankstesnio pasiūlymo. Galite mane kaltinti dėl tų dalykų, už kuriuos esu atsakingas, tačiau negalite manęs kaltinti dėl to, už ką atsakingas parlamentas. Aš galiu pateikti argumentus, galiu teikti pasiūlymus, tačiau galiausiai yra dar dvi institucijos - taryba ir parlamentas, būtent šios institucijos priima sprendimus. Šis reglamentas užtikrins kur kas didesnį teisinį saugumą ir užkirs kelią diskriminacijai. Situacija bus tikrai geresnė nei tokiu atveju, jei teisės aktų iš vis nebūtų. Kalbant apie telefoniką ar telekometaliją, telekomunikacijų įmonės, jeigu kyla grėsmė, kad perims jas Orange ar Vodafone ar Vokietijos telekomai, tai nėra mano priešininkai, mums reikia tų veikėjų. Turime džiaugtis, kad kai kalbame apie telekomunikacijas, tai čia šioje srityje turime puikių veikėjų. Telefonika e, puikiai e, veikia pietų Amerikoje, Vokietijos e, telekomą atstovauja JAV, Vodafone veikia Azijoje. Mes kalbame apie pramonės politiką. Privalome, kad mūsų įmonės būtų stiprios, nereikia jų vertinti kaip priešininkų. Mums reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp tų įmonių ir piliečių, tarp pramonės ir vartotojų. Jei pasižiūrėtume 20 metų atgal, Net tai tuomet dar nebuvo prasidėjusi liberalizacija, o šiandieną už e, nedaug finansų mes galime užsitikrinti labai puikias telekomunikacijų paslaugas. Vadinasi, nauda vartotojams yra didžiulė. Telemo, telekomunikacijų įmonės e, be abejo nori gauti pelną. Kai kurios iš jų priklauso ir valstybėms narėms jos nėra kažkokios kapitalistės iš kitų šalių. Dauguma jų priklauso ir nacionalinėms vyriausybėms. Tai yra nepriklausomi partneriai, nereikia jų laikyti priešininkais. Kalbant apie pramonę 4.0, Siemens, Daimler yra didžiuliai partneriai, bet e, taip pat e, ten yra ir daugybė darbo vietų. Jie valdo ir privačius viešbučius ir organizuoja maitinimo paslaugas. Tad, e, kai mes kalbame apie tokias naujas platformas kaip Airbnb, tai privalome užtikrinti, kad pramonė 4.0 numatys tokius aspektus, kurie galės būti pritaikyti. Toliau, kvantinės technologijos. Man didžiulį įspūdį padarė tai, ką mačiau Telft. Aš dalyvavau apalio stalo diskusijose, ten buvo ir profesorių, ir ekonomikos atstovų. Dėl horizonto 2020 mes numatysime finansus tyrimams. Būtinai vystysime tas technologijas būsimasis e, tarybos pirmininkas yra puikus partneris ir todėl aš labai siūlau jums susisiekti su mano padalinio e, ir e, pasižiūrėti, kaip visą tai vertina profesoriai ir kiti, nes mes labai glaužiai palaikome ryšius. Kalbant apie autorių teisės. Visų pirma, tai yra lankstumas Pavyzdžiui, yra sutartis, pagal kurią numatytas vaizdo įrašo peržiūrimas pagal e, pareikalavimą. Tarkime, norite parsisiųsti filmą, e, nesvarbu, ar esate Briuselėje, ar Milane, ar e, Romoje, jums privalo būti sutikta galimybė tą filmą parsisiųsti. Toliau elektroninė prekyba, geografinis blokavimas turi būti sustabdytas, to nebegali būti. Mes norime, kad vyktų uh, E, tinkamą prekybą. E, kitas dalykas - suskirstimas į teritorijas. Mes čia kalbame apie tris pagrindinės sritis, bet čia reikėtų kalbėtis su kultūros padaliniu. Mes turime filmų industriją, sportą ir taip pat Europos televizijos transliuotojus. Tam yra skiriami ir nacionaliniai, ir Europos, ir regionų finansai. Kai aš vykstu į filmo festivalius, pavyzdžiui, Venecijos, matau, kad visiems kyla didžiulis nerimas dėl bendros Europos rinkos. Nes e, filmų atstovai nori, kad e, iš pradžių filmas būtų pristatytas Vokietijoje, po to Italijoje ir dar e, kažkur kitur. Taip pat jie nori, kad kai filmas yra pateikiamas DVD formatu, būtų užtikrinamas vertimas į kelias kalbas. Labai svarbu, kad mūsų filmų industrijos nenugalėtų Google ar Amerikos filmai Mums reikia tos galimybės užtikrinti prieinamumą iš visur. O kalbant apie futbolą, visiems bus nauda. Tarkime, mes turime autorinės teisės ir norime finansuoti futbolą. Arba norime per televiziją rodyti tinklinį, tai tuomet reikia tam tikro e, teritoriališkumo. Aš kalbėjausi su partneriais iš Vokietijos apie tai. Akivaizdu, kad filmai, futbolas ir televizija yra tie sektoriai, kuriems galima pritaikyti rinkos sprendimus. Ir reikia užtikrinti, kad nebūtų pakengta tiems veikėjams. Tai yra mano interesas. Mes čia kalbame apie tuos žmonės, kurie dabar yra nepalankioje situacijoje. Reikia, kad ir jiems būtų užtikrinta prieiga. Saugus uostas. Europa yra daug kartų sakiusi, kad daugiau niekad nebebus jokio saugaus uosto, todėl ir darome su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Reikia atsižvelgti į skirtingus interesus. Tačiau Europoje nebe viskas taip pat saugu. Norime išvengti teroristinių išpolių. Vokietijos slaptoji tarnyba ir E, kartais turi skubėti į turgaus aikštę, kai gauna informaciją apie teroristinius išbalius iš Londono ar iš Paryžiaus. Taigi dėl saugaus uosto su amerikiečiais turėsime dėrėtis. Taip pat e, poziciją tuo klausimu turėsime priimti su Pietų Koreja, Japonija ir kitais. Turi būti rasta bendra pasaulinė pozicija dėl to, kaip turi būti elgiamasi su duomenų privatumu. Reglamentas dėl telekomų spektro, taip, aš noriu suderinti dažnių paskirstimą, e, noriu sutvarkyti mobiliųjų komunikacijų sistemą. Paskalio Lamy pranešimas dėl 700 MHz buvo labai kruopščiai parengtas ankstesnės komisijos ir tai yra puikiai bazė tolesniam darbui. Paskalio Lamy pranešimas e, telekomų peržiūroje bus labai naudingas. Mums reikia 5G sistemos iki 2020 metų. Ir gali būt, kad mes atsiliksim nuo Pietų Korejos, bet vis tik tai išlaikysime tempą. Pasitarę e, su visuomenė, kuria, kas dabar vyksta, viešas konsultacijas dabar vyksta, E, mes svarstysime platformų turinio klausimą. Platformų e, transportavimo ir turinio klausimai bus mums svarbiausi. Reikia nuspręsti, kaip elgtis su e, smurtiniu, kenksmingu turiniu kenčiančiu jauniems žmonėms. Mes nuolat gaunam laiškus iš skaitytojų ir, ir E, žinau, kad e, laikraščiai tą patį daro, jie gauna daug e, laiškų, juos skaito ir juos skelbia tik tuo atveju, jeigu ten nėra smurtinio turinio. Įvairiose internetinėse platformose turėtų būti taikoma tokia pat atsakomybė, turėtų būti skaitoma informacija prieš ją skelbiant, nes kitaip radikalizmas plinta. Turėsime užtikrinti, kad uh, kasdien laikraščiai ir televizijos transliuotojai e, turės taikyti skirtingas e, taisyklės, skirtingus reikalavimus. Vienodos žaidimo taisyklės yra reikalingos. E, pasaulio futbolo, futbolo federacijos skandalas buvo tikrai didelis skandalas, bet jis buvo išsiaiškintas būtent atrandant tam tikrus duomenys. Amerikiečiai tą padarė, bet mes, europiečiai, turim sutikti, kad tokių dalykų negali egzistuoti. Programinės įrangos įtraukimas į įvairias sistemas, įvairių programėlių įtraukimas yra ne visuomet leistinas kai, pavyzdžiui, yra atliekama automobilio techninė apžiūra, tikrinama ratų kokybė, taršos lygis, mes nenorim, kad būtų renkama ta informacija ir skelbiama kažkur kitur. Buvo paminėta, kad 28 e, partneriai ES turi egzistuoti. Tačiau supraskime, kad toks bendradarbiavimas, koks vyksta, pažiūrėjau, tarp Prancūzijos ir Vokietijos dabar e, yra ypatingai svarbus su ponė Haleran ir kitais valstybės sekretoriais nuolat palaikom ryšį. Ir ponas e, Olandas, Prancūzijos e, prezidentas bei Vokietijos kanclerė Merkel, e, susitikdami Europos mastu, Europos lygiu, tomis temomis kalba. Ir Junkeris apie tai kalba. Tik taip mes galėsime pasiekti daugumos taryboje. Turime išvengti tarybos darbo užblokavimo dėl per didelių apimčių. O tai buvo per pasarosius keletą metų. Ačiū gerbiamas komisijos nariai, ačiū už jūsų kompetenciją ir aistrą. Jūs teikėte klausimą, ar ne? Aš teikiau klausimą, bet ir jis buvo labai aiškus, bet atsakymą nebuvo. No, about... Dėl to, ar Europos komisija ketina išplėsti uh, autorinių teisių ir hiperjungčių sistemą. Ar galit patvirtinti, kad taip nebus? Tai yra kolegijos klausimas, reikia palaukti keturias savaitės, žiūrėsim, kas bus gruodį, tai nėra mano prioritetas, tačiau reikėtų pasižiūrėti taip pat, ką sako mano kolegos. Ir savai mes suprantama viso to nepamiršime. Devinta gruodžio 2015 metų, ne 16 metų. Taigi už keturių savaičių ačiū ponė komisarė už jūsų pasisakymą, jūsų mintis labai svarbios. Ačiū visiems e, vertėjams, kadangi su mumis pasiliko daugiau laiko negu buvo numatyta. Tikiuosi, kad, moks, e, kad vertėjams labai buvo įdomu klausytis komisarą. Taigi labai ačiū visiems visiems. Susitiksime rytoj 10 primenu dar kai ką labai svarbaus. Įtrė darbo grupė dėl skaitmeninės sąjungos organizuoja savo kitą posėdį šį ketvirtadienį, e, lapkričio 12 dieną, nuo 10 iki 12 valandos. Mes svarsysime labai svarbę temą - radio spektro paskirsimas. Tai bus pirmas toks e, posėdis e, visoje eilėje posėdžių, bus kalb, kuriuose bus kalbama apie telekomų paketo peržiūrą. Šį ketvirtadienį už trijų dienų 10 val. darbo grupės posėdis. Labai ačiū. Susitiksim rytoj 10 val. pradėsime nuo balsavimo.